So, colleagues, we are about to start the meeting. Kolegos, mes pradėsime posėdį. Šiandieną mūsų kalbų režimas yra pilnas, įskyrus e, suomų, kruatų ir gailų kalbas. Maltiečių taip pat. O rydienos posėdis man atrodo, irgi bus su tuo pačiu kalbų režimu. Visos kalbos išskyrus maltiečių, kruatų ir galų. Pradėsiu nuo pranešimų. Yra e, rytoj po posėdžio numatytas e, prieimimas, kuris vyks e, pusę pirmos. E, tas e, prieimimas skirtas e, tęsti diskusijas po jaunimo sesijos ir mes laukime visų jame dalyvaujant. Kitas pranešimas, kita informacija skirta lankytojams. Mes irgi posėdžiausime šioje salėje. Joje telpa 210 žmonių, turėtų vietų užtekti Tik tai aš noriu jūs dar kartą įspėti, kad ateitumėte laiku, nes rytoj svečiuosis beveik šimtas jaunimo iš Strasbūro ir Rygos. Taigi tas posėdis numatytas rytoj nuo 11.30 iki 12.30. Ką iš? Mm, taip pat 34 asmenys iš Danijos taip pat prisijungs prie šio susitikimo ir mes juos taip pat kviečiame dalyvauti, priimsime savo posėdžio salį. 56 asmenys iš Rumunijos, tai yra jaunieji politikai ir žurnalistai, tai panašu, kad gali mums pristikti vietų, bet tiesiog žiūrėsime, kaip viskas vyks rytoj. Bet aš tiesiog norėjau jūs perspėti. Toliau, socialinis, e, taip vadinamas, samitas numatytas e, Jis įvyko spalio 19 dieną ir šio posėdžio pagrindinė tema buvo Europos pagrindiniai iššūkiai, augimas ir ekonomikos augimas ir Europos semestras, naujų įgūdžių darbo tvarkė ir pabėgėlių integravimas. Taigi dabar tvirtinsime posėdžių protokolą. Tai buvo rūpiučio 31 ir rugsėjo 1 dienos posėdžio protokolai. Ar kas nors norėtų ką pakomentuoti? Komentarų nėra, taigi galime protokolus patvirtinti. Dabar perėsime prie sveikos ir saugos susijusios su naujos kartos darbo vietomis. Tai yra mūsų klausimai. Nagrinėsime, kaip darbo rinkoje technologiniai pokyčiai kelia naujus iššūkius sveikatos ir saugos srityje ir kaip su jais tenka susidoroti. Kadangi laiko yra nedaug, tai aš daug nešnekėsiu, tiesiog norėčiau pasveikinti atvykusius penkis ekspertus, kurie dalyvau šiuose klausimuose ir tiesiog labai noriu paprašyti, kad jūs neviršinote jums skirtų 8 minučių. Kalbėtojai yra tikri kalbėjimo ekspertai, bet aš tik tai norėjau priminti, kad jums skirta 8 minutės pasisakymui. Taip pat aš labai norėčiau padėkoti ponai Wolfgang, kuris yra Europos e, statybų ir e, medžio pramonės e, asociacijos pirmininkas, kuris pakeitė paskutinę minutę atsisakiusi dalyvauti Frichte. Dėkoju pirmininkė už pakvietimą, labai džiaugiuosi čia dalyvaudama. Ir aš per pastarosius metus atlikau tyrimą, kuris buvo remiamas ES sveikatos ir saugos agentūros, o taip pat jų Europą ir FEPS. Ir tai susijęs su visuomenės patalka Vienas svarbus pastebėjimas yra toks, tai nėra kažkoks ypatingas ir unikalus fenomenas. Kai žvelgiame į įvairias darbo praktikas, kurios paplitusios ekonomikai, tai matome, kad tai yra būdinga ne tik tai internetinėms platformoms mes atlikome tyrimą penkiose valstybėse - Junktinėje karalystėje, Vokietijoje, Švedijoje, Austrijoje ir Niderlanduose. Ir pastebėjome, kad vidutiniškai penki darbuotojų dirbančiųjų procentai dirba kartą bent savaitę internetinėse platformose. Tai yra nemažai darbuotojų. Daugelis jų atliekamų darbo apima įvairius sektorius. Pavyzdžiui, kai žvelgime į darbuotojus, kurie dirba laikinai, pavyzdžiui, naudodami internetinės platformas, tai tokių yra 78 procentai iš visuomenės patalkos darbuotojų. Tuo tarpu 10 procentų yra kitokie darbuotojai, kurie tiesiog E, naudojasi panašiomis programomis. Kai e, kalbame apie žmonės, kurie elektroninius pašto laiškus tikrinasi namuose, tai tokių yra 90 procentų. Kai žvelgiame į darbuotojus, kurie naudojasi internetinėmis darbo programomis, tai tokių yra 75 procentai nuo visuomenės patalkos darbuotojų, o taip pat iš 5 pen, nuo 5 iki 19 procentų yra ne visuomenės patalkos darbuotojai. Taigi e, pas, tas fenomenas yra a, e, plačiai paplitęs, ne tik e, kalbant apie visuomenės patal, patalką. Kalbėkime apie sveikatą ir saugą. Tai čia galime dalinti ir išryškinti dvi kategorijos. Tai yra pirmiausia darbuotojai, kurie dirba E, internetu ir e, jie dirba tokiamis e, platformomis kaip Amazonės platforma ir kitos, o taip pat ir čia tokie darbuotojai paprastai dirba globalioje rinkoje. Galbūt jie yra kažkokios Indijos, Latino Amerikos arba kitos šalies konkurentai su konkurentais, kurie irgi atlieka panašų darbą. Todėl sveikatos ir saugos klausimai susijęs su tokio pobūdžio darbu yra savotiški. Tai paprastai yra darbuotojai, kurie naudojasi kompiuteriais iš e, e, kurie naudojasi kompiuteriais viešose vietose, kurios yra nepritaikytos darbui, dažnai naudojasi nešiojamais kompiuteriais, e, net, sėdė netinkamų kėdžių ir netinkamose darbo vietose ir panašiai. Taigi apie šitus iššūkius mes jau puikiai esame informuoti. Kiti darbuotojų, kita darbuotojų kategorija dirba internetinėse platformose, bet neprisijungia prie interneto. Tai yra, pavyzdžiui, tiekėjai, taksi vairuotojai, Uber vairuotojai ir kitokie vairuotojai. O taip pat vis daugiau ir daugiau atsiranda tokių darbuotojų, kurie e, iki šiol dirbo šešėlinėje ekonomikoje, pavyzdžiui, valytojai, priežiūros darbuotojai, e, amatininkai, statybininkai ir panašiai. Svarbu čia pastebėti yra e, tai, kad e, šiuose darbos, darbų kategorijose yra pavojingi darbai, bet Dabar tie darbai atliekami net internetu. Pavyzdžiui, e, elektrikai arba statybininkai, kurie susiduria su e, pakankama rizika, jie tuos darbus atlieka pakankamai pagal reglamentuotus e, reglamentuotas nuostatas. Ir aš norėčiau vieną, kelias iš jų paminėti. Kokiagi yra e, teisinė bazė e, toms internetinėms platformoms? Niekas nežino, koks yra teisinis statusas, ar tai būtų uh, įdarbinimo agentūros arba paslaugų teikimas arba technologijų kompanijos ar finansų paslaugų teikėjai. Visi naudojasi tomis informacinėmis e, internetinėmis platformomis, tačiau neaišku, koks jų teisinis statusas ir kokius įstatymus taikyti. Tai yra svarbus pastebėjimas. Svarbu nustatyti, koks yra teisinis statusas, kokios atsakomybės taikomos toms internetinėms platformoms. Antra, E, reikia įsiaiškinti, kokios šalies e, įstatymai taikomi e, toms platformoms, kurios veikia globaliai. Reikia lokalizuoti klientą arba darbuotoją. Todėl sudėtinga nustatyti, kurios šalies įstatymai taikomi, kai tos įmonės veikia globaliai visame pasaulyje. Trečiasis labai svarbus įstatyminio pobūdžio aspektas yra nustatyti, kas yra darbdavys, koks yra darbuotojų teisinis statusas, ar jie nepriklausomi darbuotojai, ar jie samdomi darbuotojai, ar jie taip pat dirba klientams, ar dirba tiesiog e, platformų savininkams. Jūs žinote, kad tos platformos yra tarsi vartai, informaciniai vartai, todėl ypač e, svarbu nustatyti kokie yra tie darbo santykiai ir teisiniai santykiai. Junktinė karalystė mes turime aiškius teisinius reikalavimus, kad Uber vairuotojai būtų taikom, e, traktuojami kaip e, darbuotojai, kuriems būtų taikomi įstatymai dėl atostogų ir panašiai. Ir e, buvo patvirtinti net teismų sprendimai šioje srityje, kurie suformuoja iškius precedentus. Man atrodo, kad mano laikas jau baigtas, atrodo, net. Bet jūs galite tęsti, sako Vironikai. Dar keletas konkrečių dalykų. Kas, taip sakant, atsakingas už draudimus? Toks konkretus klausimas. Kas, kokia yra darbdavio atsakomybė ir galiausiai kitas klausimas, kas yra atsakingas už patikrinimus, nes jeigu įvyksta nelaimingas atsitikimas, tai ar tai traktuosime kaip vartotojo problemą, ar visuomenės, ar sveikatos problemą. Galime tais trejopais e, būdais vertinti situaciją, tačiau reikia e, nustatyti. Ir vėl skamba mano žadintuvas, kuris perspėja, kad laikas baigėsi. Jeigu jūs dar norite ką pasakyti, tai jūs turite laiko, bet tiek to. Ačiū profesorė už jūsų įžanginį žodį, o dabar žodį suteikiamas Wolfgangui Gienui. Dėkuoju, panė pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti Jums už tai, kad Jūs mus pakvietėte. Ir kadangi dirbame Bruselėje, mums nesudarė didelių problemų atvykti pas Jūs. Ir aš esu paruošęs prezentaciją vokiečių kalba. Ir jūs matote šiuose skaidrėse vieną sektorių, kuris e, egzistuoja jau daugiau nei 60 metų. Ir aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tam tikrą klaidingą požiūrį į šią veiklą. E, tas klaidingas požiūris yra susijęs su uh, darbų sauga. Jūs matote, pavyzdžiui, dešinėje gamyklą, kurioje yra įrangos, kurią reikia suprojektuoti ir ją reikia sumontuoti, o kairėje matote žmonės, kurie turi naudotis visą tą įrangą. Na, reikia nepamiršti, kad senos darbo formos nyksta Ir ateityje, kai mes kalbėsime apie darbą su robotais, mes e, kalbėsime iš esmės apie visiškai kitas darbo formas. Nors naujos jos yra tik iš dalies, nes e, da, darbuotojai dirba su varia įranga da, jau daugybę metų. Dar vienas dalykas yra tai, kad e, mes labai dažnai vertindami situaciją ekonominių požiūrių, kai ką esame linkę idealizuoti. Uh, Pavyzdžiui, jei paklausti sociologų apie tai, kaip keičiasi darbo pobūdis, jie pradės kalbėti apie darbą. Da, a, iki Fordo naudojamų technologijų ir laikotarpį po to. Ir kad ir kaip vertintume praeitį ir dabartį, tai reikėtų pasakyti, kad e, darbuotojų mums reikės ateityje, darbas, e, darbas su įrangai pač tikrai neišnyks. Dabar šioje skaidrėje jūs matote tai, kad e, Europoje įvyko Pastaruoju metu 3500 nelaimingų atsitikimų, per kuriuos žuvo žmonės. Bet reikia dar nepamiršti, kad 160 tūkstančių žmonių miršta anksčiau laiko dėl įvairių su jų profesija susijusių lygų. Ir įmonėse daugiausiai dėmesio skiriama šiuo metu tam, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo nelaimingų atsitikimų. Ir dažnai pamirštama apie tai, kad reikia taip pat užsimti prevencinių darbų, siekiant užtikrinti, kad jie nesusirgtų profesinėmis lygomis. Galvodami apie ilgalaikę perspektyvą, mes, kaip minėjau, visuomet skiriame daugiau dėmesio nelaimingiams atsitikimams ir mažiau skiriame dėmesio, da, pavyzdžiui, cheminių medžiagų poveikiui ir kitiems dalykams. Ir šiandien Reikėtų nepamiršti, kad didėja įvairių profesinių daugų, kurios kenkia kraujų ir kraujageslių ir nervų sistemoms. Darbo pobūdis pastaruoju metu keičiasi ir pagrindinis pokytis yra tas, kad mes atsisakome rankų darbo Taigi poveikis jūsų kūnui daromas mažesnis, bet užtat labiau a, didesnį stresą patiria jūsų nervų sistema. Šviesa, a, temperatūra, triukšmas, visi tie dalykai šiandien yra labai svarbus. Nuo to priklauso da, a, visos pagrindinės su darbu susijusios sąlygos tai kas vadinama yra ergonomija. Ir aš manau, kad mes turėtume daugiau dėmesio skirti darbo organizavimui, darbo laiko paskirstimui. Tai yra itin aktualu, kai kalbame apie žmonės, kurie dirba namuose, nes darbas namuose ne tik reikalauja naujų įgūdžių, bet ir yra susijęs su tuo, kad žmogus turės pats įvertinti savo gebėjimus dirbti su įvairiomis medžiagomis ir įvairiomis, įvairiais įrankiais, įvairiomis darbo priemonėmis. Darbuotojai šiandien vis dažniau dirba virtualioje erdvėje ir jeigu žmogus dirba toje virtualioje, virtualioje erdvėje visą darbo dieną, jis susiduria su visiškai naujais iššūkiais, apie kuriuos anksčiau mes nežinojome. Ir žmogus turi e, pasirūpinti tuo, kad jis būtų tinkamai apsaugotas, jam reikės pačiam pasirūpinti tuo, kad jis turėtų e, apsaugos priemonės. Mes išnagrinėjome padėtį statybų sektoriuje ir e, išsiaiškinome, kad statybų sektoriuje egzistuoja įvairios visuomenės patalkos formos, kurios gali būti gan pavojingos. Be to taip pat tame sektoriuje yra labai paplitęs darbuotojų komandiravimas. Dažnai darbuotojai o, e, dirba pagal laikinas sutartis, šios darbo formos rutina yra paplitusios Junktinėje karalystėje. Ir labai dažnai šie žmonės visiškai nėra apsaugoti. Jie ne, neturi galimybės dalyvauti įvairiuose da, mokymuose susijusiuose su darbo sauga. Jie yra pal, visiškai palikti likimo valiai. Jei galvosime apie tai, kaip atrodys darbo sauga ateityje, reikės pagalvoti apie tai, kaip galima būtų integruoti įvairia, įvairius dalykus. Nes mums reikia dabar ieškoti to tokio holistinio požiūrio į darbuotojų sveikatos apsaugą. Bet čia bus ir šiokių tokių klausimų susijusių su teisėje, kurio, pavyzdžiui, su kaip reguliuojami yra socialinių partnerių santykiai, bet ir dalykai susijęs su įranga patai ir tam tikros techninės normos, kurios reglamentuotų naudojama įranga. Dabar darbas su socialiniais partneriais kolektyvinės sutartys. Reikėtų pagalvoti apie taip, kaip galima būtų užtikrinti, kad jos atitiktų visas ES direktyvas, nes žinome, kad šioje srityje esame problemų, kai kurios įmonės e, griežčiau laikos reikalavimų nei kitos. Ir Dabar, kreidamiesi į politikos, mes norėtume pasakyti, kad mums reikėtų ankstyvo perspėjimo sistemos. Mes matome, kad Štutgartė ir kai kuriuose kitose miestuose jau esame labai geros patirties gerinant socialinių partijų, e, partnerių dalyvavimą įvairiose su darbo sauga susijusiuose diskusijose. Toliau daugiau dėmesio reikėtų skirti e, technologijoms jų projektavimo etape. Reikia galvoti apie tai, kai e, kaip yra naudojami vairūs gaminiai, ar jie atitinka aplinkosaugos reikalavimus. O, o projektuojant įrangą reikia pagalvoti ir apie naudojamas medžiagas, ir apie tai, kaip žmogus galės ją naudotis. Taigi, apie tai, apie darbo saugą reikia pradėti galvoti jau pačiuose pirmosiose gaminių ir įrangos projektavimo stadijose. Reikia nepamiršti, kad kai yra kūriamas naujos technologijos, reikėtų pabandyti vertinti, kaip jos galės paveikti gamybinius santykius kaip e, jos paveiks e, santykius tarp darbdavių ir darbuotojų. Ir dar vienas dalykas, apie kurį šiuo metu nėra kalbama. Horizontas 2020 yra nepaprastai svarbi programa. Ir e, Ji gali padėti mums e, kalbėti apie tai, kaip atrodys darbo vieta ateityje, palyginus su to, kaip ji atrodo šiandien. Ir taip mes pasinaudodami šią programą galėtume geriau vertinti įvairius pavojų, pavojus veiksnius, su kuriais darbuotojai susiduria. Ačiū dabar žodis poniai Kristai Četliček. Tikiuosi, kad teisingai ištariau jūsų pavardę. Tad dabar žodis Jums ačiū. Ačiū labai už pristatymą ir už kvietimą. Norėčiau trumpai pristatyti e, sveikatos ir saugos aspektus susijusius su darbo vietomis, kalbant būtent apie naujos kartos darbo vietas. Kalbant apie vadinamąją gig ekonomiką, e, pirmiausia, mes e, taip pat dirbome su profesoriaus Jūzo e, minėtais aspektais. Kitas svarbus klausimas tai yra profesoriaus Kaivara iš Turkų universiteto tyriamas rytis susijusi su robotika. svarbus čia yra ir e, rizikos bei veiklos rodikliai susiję su kitais sveikatos aspektais. Ir Lankasterio universiteto profesoriai dirbo šioje srityje. Man atrodo, kad visi šie trys klausimai yra labai svarbus. Jie išliks aktualūs ateityje. Ta informacija galite rasti ir mūsų svetainėje. Ir koks buvo mūsų tikslas? Tikslas buvo toks - pradėti diskusijas, didinti informatumą, ypač tarp e, už politikos sprendimus E, atsakingų asmenų, taip pat įtraukti kitus suinteresuotus partnerius, įtraukti nacionalinius tinklus, suinteresuotas šalis europinių lygmenių. Ir matome, kad kalbant apie tai, kas svarbu yra suinteresuotam šalims, e, įvairūs elementai yra dar gana nauji, šviežus nacionalinių lygmenių. Kai kur taip jau yra galiojama, galvojama apie nacionalinę politiką ar strategiją. Labai svarbu užtikrinti, kad darbuotojų saugos ir sveikatos aspektai e, bei susiję standartai auktų. Tokie prašymai buvo išsakyti ne vieną kartą. Svarbu yra ir kita veikla susijusi su įvairiausiais projektais, pavyzdžiui, informacinėmis ryšių technologijomis, tai yra e, projektas, kuris įgyvendinamas iki 20 metų, taip pat 17 metų pabaigoje tikimės paskelbti kitų atliekamų tyrimų rezultatus ir ten taip pat e, bus pristatyti galimi potencialūs ateities scenarijai susiję su e, sauga ir sveikata bei informacinėmis ryšių technologijomis. Ir tikiuosi, kad Ta informacija, kurią parengsime, padės e, visoms suinteresuotoms šalims geriau suprasti su sauga ir sveikata susijusius aspektus, taip pat pradėti diskusijas e, ir žiūrėti, kaip patobulinti padėtį. Profesorius Jūsas ir kiti kolegos taip pat kalbėjo apie iššūkius susijusius su profesinė sauga ir sveikata. Ir kalbant apie tas trumpalaikės darbo vietas, vadinamosius platformų darbuotojus, taip pat nulinių valandų darbo sutartis. Turiu pasakyti, kad kalbant apie darbo jėgą, ji yra tokia gana fragmentuota, išsisklaidžiusi ir, ir tiesą pasakius, neretai sudėtingai vertinti, kas yra atsakingas už rizikos vertinimą, kas yra atsakingas už saugos, sveikatos palaikymą darbo vietoje. Neaiškus yra ir ir darbuotojų bei darbdavių santykiai. Be abejo, kita aktuali problema ir tai, kad e, darbo vietos dėje nėra ilgalaikės ir nebėra tokio dalyko kaip viena darbo vieta visą gyvenimą. Tokiu atveju sudėtingiau be abejo yra sekti kokį poveikį vienoje ar kitoje darbo vietoje patyrė darbuotojas, nes tos darbo vietos kinta gana dažnai. Kalbant apie darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktus, naujosios užimtumo formos e, dėje nepatenka į tų teisės aktų tai, taikymo sritį, tai kelia nemažai problemų. E, čia kalbant apie OŠ stebėsenos sistemas, turiu pasakyti, kad jos nėra pritaikytos prie konkrečios E, naujosios ekonomikos padėties bei darbuotojų situacijos. O kalbant apie duomenis, statistika jų dėje nėra. Ir kalbant apie naująją ekonomiką, e, trūksta tinkamų administracinių sistemų, ataskaitų teikimo. Nes kalbant apie tokios informacijos teikimą dažniausiai jis yra vykdomas tuo atveju, kai galioja tokie klasikiniai darbdavio ir darbuotojo santykiai. Ką būtų galima nuveikti? Pirmiausia, reikėtų patikslinti, kas už ką yra atsakingas, koks kieno vaidmuo. Uh, kalbant apie tą tokią platformą, tai yra darbuotojo, kliento ir darbuotojo, darbdavio santykis. Taip pat būtų galima didinti informuotumą, rengti specialias su sveikata ir sauga darbo vietoje susijusias gairias, kurios būtų priderintos prie atitinkamų situacijų bei darbuotojų poreikių ir turiu minėję tuos būtent naujos kartos darbuotojus bei jų atliekamą darbą. Labai svarbu rinkti specialią politiką ir strategiją susijusias mm, su šias rytimi ir užtikrinti darbuotojų apsaugą. Ir kaip jau minėjau, vyko konsultacijos nacionaliniu lygmeniu su suinteresuotomis šalimis, tačiau tai netapo kažkokiamis strateginėmis diskusijomis, to reikėtų, tai būtų tikrai sveikintina ir tai būtų galima atlikti artimai bendradarbiaujant ir komunikuojant su socialiniais partneriais. Taip, socialinių partnerių vaidmuo yra svarbus, tačiau man atrodo taip pat labai svarbu, kad jie um, kažkaip organizuotai reaguotų į pokyčius ir kad būtų sukurtos uh, E, specialios internetinės kolektyvinių dėrybų platformos. Tiesą pasakius, jos jau po truputėlį atsiranda. Tai taip pat suteikia reikalingų priemonių darbuotojams. Svarbus yra ir vadinamasis laisvai samdomų darbuotojų judėjimas. Jie turi savo interneto svetainę ir ten yra sakoma, kad visi kartu galime pasistengti e, pasiekti, jog požiūris į laisvai samdomus darbuotojus pasikeistų, kad būtų sudarytos jiems sąžiningos, tinkamos darbo sąlygos. Ir aš taip pat norėčiau pasakyti, kad mūsų e, veikla, e, mūsų vykdomi projektai 17-18 metų eigoje turėtų būti baigti ir tada galėsime pristatyti tų projektų rezultatus ir tą tokį bendresnį ateities vaizdą. Galėsime pakalbėti apie tai, ką būtų galima nuveikti ateityje. Ačiū. Dėkoju už jūsų dėmesį. Kągi. Baigite laiku, labai dėkoju. Toliau perėsiu prie kito mūsų prelegento, ponios Clive Fleming. Pono Klai Fleming. Dėkoju už kvietimą. Mes kaip e, nacionalinė reguliavimo institucija turime e, labai atidžiai vertinti, kaip kinta aplinka e, šioje sveikatos ir saugos rytyje. Mes tikrai džiaugiamės savo pasiektais rezultatais ir norime lyderystę šioje srityje ir suprantame, kad nieko neveikimas nėra pasirinkimas. Todėl e, mūsų ministrė pirmininkė kreipėsi į Matthew Taylor, kuris yra karališkosios menų bendrijos e, pirmininkas ir paprašė jį atlikti tyrimą, kaip keičiasi darbo e, reglamentavimas besikeičiančiose darbo rinkose mes turime įvertinti, e, kokie yra pavojai. Ir nebūtinai, pavyzdžiui, mūsų įstatymuose tos rizikos turi būti um, numatytos. Tai reiškia, kad mūsų įstatymai apima naujas rizikas ir naujas technologijas. Mūsų principas yra toks. Būtent tos organizacijos, kurios tą ir riziką sukelia, nesvarbu kokia būtų darbo vieta, ar tai būtų naujos kartos darbo vieta, tai tos organizacijos turi prisimti atsakomybę. Mes, kaip reguliavimo institucija, tiesiog įsipareigojame jiems ir darbuotojams suteikti e, tiek patarimus arba savo vadovavimą. Junktinėje karalystėje visi darbdaviai taip pat turi užtikrinti, kad darbuotojai nesusidurtų su kita e, rizika, kuri nebūtų susijusi su atitinkamos įmonės, sakykime, vykdoma veikla. Tai reiškia, kad mes apimėm dar platesnį sritį. E, mes nuolat atliekame tyrimus ir bandome vertinti, kaip keičiasi arba kaip galės keistis ateityje e, darbo sankiai, kad mes nenutoltume nuo paskutinių pasikeitimų. Todėl, e, kadangi darbo rinka keičiasi, tai yra nuolatinis iššūkis mums. Tai, kas anksčiau buvo tipinis e, darbo modelis, e, dabar gali jau nebegalioti, todėl mums privalu įvertinti tas naujas darbo praktikas. Ir mes, kaip reguliavimo institucija, dirbame iš vien su kitomis vyriausybinėmis organizacijomis, ir e, norime analizuoti taip vadinamą tą trumpalaikių darbų ekonomiką ir apimti pačius įvairiausius darbo santykius. Ir mes parengėme e, tam tikras gairias, kaip atlikti tyrimus e, mūsų inspektoriams, bendradarbiavant su kitomis institucijomis. Žinome, kad kai kurie pokyčiai susiję su technologijomis ir dabar žmonės gali dirbti lankščiau ir iš to gauti naudos. Tiek dar mm, samdomi darbuotojai, tiek laisvai dirbantis gali prisidėti prie ekonomikos augimo tik tai todėl, kad e, jie naudojasi tais naujais darbo modeliais ir tai nereiškia, kad jie automatiškai susiduria su kažkokia rizika. Bet antra vertus reikia tą riziką ir e, suvaldyti proporcingų būdų. Aš nenorėčiau diskutuoti, koks yra skirtumas tarp e, laisvai samdomo arba samdomo darbuotojo. Kai kas e, iškalbėjusių ką tik minėjo apie teismų veiklą, tai mes irgi taip manome, kad tai vyriausybių darbas. Mes tiesiog stengiamės užtikrinti, kad saugos ir sveikatos problemos uh, darbo rinkoje būtų efektyviai sprendžiamis. Mes e, tiesiog siūlome patarimus, e, kaip darbą atlikti saugiai, nesvarbu kokia tai būtų darbo rinkos e, sritis. Žinome, gali atsirasti ir naujų faktorių. Pavyzdžiui, reikia užtikrinti rizikos valdymo analizę ir įvertinti, kad darbuotojai gali turėti naujų reikalavimų. Taigi tas vertinimas turi būti proporcingas ir e, rizika turi būti adekvati. Antra vertus, e, daugeliu atveju ta rizika yra maža, nes, e, sakykime, darbuotojas atlieka kažkokias administracinės užduotis su savo nešiojimu kompiuteriu. Mm, tiesiog mes norime taikyti savo jau galiojančius teisės aktus ir tai nėra sunku, bet antra vertus mes taip pat norime aiškiai skirti tokius darbuotojus nuo kitų dirbančiųjų namuose, kurie naudojasi kažkokiais įrengimais, įrenginiais. Mes taip pat turime stebėti, kad ir kitus sektorius, pavyzdžiui, rizikingus sektorius kaip statybas, ir ten darbuotojai yra verčiami e, pasirinkti e, lankščius darbo modelius. Ir akivaizdu, kad e, agentūrų arba migrantų darbuotojai irgi bus priversti rinktis tokius lankščius darbo modelius. Mes nenorime, kad, e, pavyzdžiui, darbo susitarimuose tokie darbuotojai būtų neproporcingai e, neatstovaujami. Nepaisant to, mes esame užtikrinti, kad dabar galiojantis mūsų šalies įstatymai ir pasirinktos strategijos bei vykdomos politikos e, yra pakankamos, kad įspręstų šitas problemas. Mes e, siūlome labai aiškias gairias darbdaviams e, ir taip pat mano minėtoms jautrioms darbuotojų grupėms. Ir mes e, savo šitas gairias nuolat peržiūrėsime, atsižvelgdami į naujas atsirandančias situacijas bei rizikas. Norime, kad suteiktume naudos tiems darbuotojams, kuriems labiausiai jos reikia. Taigi tos kokybės ir darbo bei saugos gairės yra nuolat atnaujinamos. Daugiu, daugelį darbo vietų e, ta, reikia užbėgti už akių toms naujoms sveikatos ir saugos problemams. Taigi reikia atlikti tyrimus, e, numatyti tam tikrus indikatorius, e, kurie apimtų įvairias rizikas ir pokyčius. Tokie indikatoriai jau yra mūsų tarnybos e, elementai, kuriais naudojasi mūsų inspektoriai. Tuo tarpu darbuotojai, kurie identifikuoja tam tikras rizikas, gali susisiekti su mūsų tarnyba ir uh, E, paprašyti pagalbos, tai gali padaryti e, anonimiškai. Negana to, mūsų tarnyba, e, bendradarbiaudama su profsąjungo kongresu, taip pat įdėgė tam tikrą skubos procedūrą, kaip atstovauti nukentėjusią darbo jėgą. Mes taip pat norime atsižvelgti ir į sudėtingą mokslinę ir technologinę pažangą pavyzdžiui, nanotehnologijas, kurios plinta vis naujose srityse. Mes tai pripažįstame, e, nuo nepaisant to, kad nanomedžiagos nėra naujos, jos pačios formuojasi ir atsiranda e, ugnikalnių įsiveržimo metu, bet antra vertus jos e, ir atneša tam tikrų pavojų. Todėl mūsų agentūra ir toliau stebės kaip vykdomi kai kurie projektai, kaip ES nano e, projektas ir e, pastaruoju metu Junktinėje karalystėje galiojantis įstatymas e, galioja nuo 74 metų ir jisai mūsų supratimu pakankamai išsamei sprendžia šitas problemas susijusias su nano medžiagomis. Bet nutaisant to, mes ir toliau stebėsime, kaip kinta E, padėtis šioje rinkoje. Taigi mes pripažįstame, kad yra e, atsirandančių naujų iššūkių su ta trumpalaikių darbų ekonomika, bet mm, mm, atidžiai stebėsime situaciją, atliksime analizę ir bandysime atsižvelgti į besikeičiančią profesinę e, rinkos padėtį ir pasiūlyti inovatyvių gairių, kaip spręsti sveikatos ir saugos problemas. Dėkoju ir paskutinis mūsų kalbėtojas Elke van, kalbėtoja Elke van Huf. Dėkoju, man didelė garbė yra dalyvauti šiame renginyje ir pasidalinti su jumis savo žiniomis, kurie sukaupiau per pastaruosius 15 metų, dirbdama įvairiose srityse, bet pirmiausia, vadovaudama da, valdybai, kuri rūpinasi darbų sauga ir darbuotojų sveikata. Aš kalbėsiu apie tai, kad žmonės reaguoja įvairius naujus iššūkius. Ir kalbėsiu taip pat ir apie tai, kodėl žmonės labai dažnai yra labai pažeidžiami, kai jie susiduria su naujais iššūkiais. Mes šiuo metu gyvendiname projektą dėl savarankiškai dirbančių asmenų gebėjimų susikau, susitvarkyti su naujais e, iššūkiais. Ir e, tyrimas atliekamas tarptautinių lygmenių. Uh, uh, ir jie finansuoja mūsų socialinės apsaugos instituciją. Ir galiu Jums pasakyti, kad iššūkių iš tiesų yra labai daug ir kai kalbame apie žmonių gerovę, pirmiausia, darbuotojų gerovę, reikia pasakyti, kad skaičiai iš ties yra labai įspūdingi ir jie nuolat didėja. Jei pagalvosime į socialinę situaciją, da, pamatysime, kad labai daug žmonių šiandien suduria su da, įvairiais socialiniais, psichologiniais iššūkiais, tai yra ir depresijos, ir išsekimas, arba ir įvairių medžiagų naudojimas. Aš trumpai paminėsiu taip pat ir kelias dalykus, apie kuriuos kalbėjo kolegos, bet pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad labai mažai yra žinoma apie taip, kaip žmonės reaguoja į naujus iššūkius. Mes matome, kad kai kalba eina apie trumpalaikį darbą. Ta trumpalaikį darbų ekonomika žmonės susiduria, dirba iš tiesų labai, labai daug, kur kas daugiau nei ne anksčiau, ir jie susiduria su įvairiais e, e, socialiniais veiksniais. Nes e, šiandien kolektyvo savoka tampa labai tokia da, virt, virtuali. Aš atlikau e, tyrimą įvairiuose organizacijose, vertinau tuos iššūkius, su kuriais tos organizacijos susiduria ir aš pastebėjau, kad niekas nesima iniciatyvos. Labai dažnai reglamentai, galiojančios teisės normos e, taikomos tik tuomet, kai iškyla problemos. Ir e, taip yra dėl to, kad šiandien labai sunku yra prognozuoti iš tikrųjų, kaip keisis darbo aplinka. Tam skiriama šiuo metu nepakankamas dėmesys, mes nepakankamai kalbame apie tai, e, kokia praktika pasiteisina. Ir taip yra didelė dalimi e, dėl to, kad naujos technologijos iš tiesų atneša didelių teigiamų pokyčių ir dėl to kartais kyla problemų. Be to neišnaudojamas visos, visas technologijų suteikiamas potencialas. Šios naujos technologijos reikalauja naujų įgūdžių, o tai reiškia, kad reikia ir iš naujo pagalvoti, ar tai neįtakojo įmonių noro persitvarkyti. Bankai Belgijoje, pažiūrėjau, šiuo metu gyvena restruktūrizaciją ne dėl to, kad jie neuždirba pakankamai pelno, bet dėl to, kad jie nori geriau išnaudoti naujus įgūdžius. Jie nori atsisakyti iki trečdalio visų darbuotojų. Uh, Ir iš esmės šiandien bet kuris darbuotojas vyresnės nei 45 metų yra jau pasenęs, nes labai dažnai e, jam ar jai trūksta tų naujų įgūdžių, kurių labai reikia. Ir iš tikrųjų mes e, turime kalbėti ne apie tai, kad gyvename pokyčių e, amžiui, bet iš tikrųjų mes gyvename toje dviejų tūkstantmečių sanduroje. Faktai ir skaičiai rodo, kad mes nesame gerai pasiruošę reaguoti į šiuos iššūkius. Pirmiausia, dėl to, kad mums trūksta žinių apie tai, kaip į juos galima būtų reaguoti. Aš jau minėjau, kad e, tai šiandienos pasaulio reikia daugybės įvairių įgūdžių ir dėl to, kai kyla kartais sumaištis, labai aišku, iš tikrųjų, kokių įgūdžių reikia, kaip jais naudotis. Be to mes matome, kad e, e, egzistuoja ir kartų klaida yra da, tie ba, vaikų bumo da, da, darbuotojai, kurie šiandien jau laiko, e, laikomi pasenusiais, ir tie da, X ir Y kartos žmonės. Tai yra jaunimas, jie, da, ir jie yra kur kas geriau prisitaikę prie pokyčių. Ir tie žmonės nenori laukti. Mes matome, kad kai atliekami yra įvairūs tyrimai, paprastai jiems užbaigti reikia 3-4 metų. Per tą laiką pasikeičia aplinkybės ir tai reiškia, kad mes ne, nesugebame greitai reaguoti į pokyčius. Be to, tie da, vyresnės kartos darbuotojai nori da, turėti tokį darbą, kurio nereikėtų keisti, o jaunimas e, į darbą žvelgia visiškai kitaip. Ir matome, kad mūsų tiek viešojo, tarny, viešosios tarnybos, tiek a, e, įmonės nežinau, kaip į visus šios pokyčius reaguoti dažnai bandoma tiesiog, yra, tiesiog yra gesinti gaisrus, nerodoma pakankamai iniciatyvos tam, kad įmonės e, įvairios įstaigos pasiruoštų pokyčiams. Vyresnės kartos darbuotojai, tai yra tie, kurie yra vyresni e, nei 45 metų, dar turės 15 metų mažiausiai išlikti darbo rinkoje ir jie nenori keisti darbo, o tie jaunesni darbuotojai nuo 18 iki 45 metų turi visiškai kitokią mąstyseną. Ir aš manau, kad Europos parlamentas turėtų skatinti geriausią praktiką, jos dėgymą. Reikėtų taip pat ir aktyvesnių diskusijų apie tai, kaip galima būtų veikti šį chaosą, kaip galima būtų padėti žmonėms prisitaikyti prie besikeičiančių aplinkybių. Taip mes ge, ge, galėsime padėti žmonėms geriau prisitaikyti ir, tai, aiškiai, ir apsaugosime juos geriau. Aš noriu kartoti to, ką sakė kolegos, aš tiesiog norėčiau pabrėžti, kad mums ateityje reikės naujų e, rodiklių, kurie padėtų mums geriau stebėti situaciją. Reikėtų taip pat naujai apibriežti socialinių partnerių vaidmenį. Taip pat reikės pagalvoti apie taip, kaip galima būtų rinkti informaciją apie, apie pokyčius. Naujai taip pat kad nereikėtų laukti tol, kol bus e, parengtos įvairios ataskaitos, remintis kuriomis po to rengiama, e, priimami yra politikos sprendimai. Be to, mums, e, mums reikėtų ir teisė, kurios rytėje, kad būtų rodoma daugiau iniciatyvos. Ir nepamirškime, kad kiekvieną kartą, kai priima sprendimą dėl kokios nors iniciatyvos, reikėtų siekti, kad ji būtų pritaikyta ne vien darbuotojams ar vien darbdaviams, bet reikia galvoti apie taip, kaip tas priemonės, kad tuos sprendimus galim būtų pritaikyti kur kas platesnių mastų, galvojant apie visą mūsų visuomenę. Points. Ačiū labai gerbiamai profesoriai, dėkuoju ir kitiems prelegentams už tokias įdomias išvalgas. O dabar galėsime pradėti diskusijas, galėsime išklausyti narių klausimus ir pastabas. Ir Kol kas žodžio paprašė du žmonės, vienas iš jų yra PP atstovas. Dėkuoju pirmininkė, aš irgi noriu padėkoti mūsų prelegentams už tikrai kokybiškus pranešimus. Ir apie tai, kad pranešė, kokie vykdomi tyrimai, mes supratome, kaip turėtume vertinti tiek darbą tiek saugą randantis naujoms darbo aplinkybėms modeliams. Aš puikiai suprantu išreikštus būkštavimus ir e, diskusijas, manau, reikėtų šiek tiek išplė, išplėsti, kalbėti apie tokias pasiekmes, kurios išgyvenimos po darbo, kurios, pavyzdžiui, gali atsirasti vėliau, ypač baigus darbo karjerą, pavyzdžiui, pen, išėjus į pensiją. Ir tada tų pasiekmių įvertinimas nebus jau toks e, paprastas, nes e, tos pasiekmes dirbant daug įvairiausių darbų gali sukelti tikrai nemažas, nemažą žalą ir tai tikrai galima pasakyti ne tik apie 40-mečius, bet ir apie tuos, kurie neužilgo išeis į pensiją. Jie tikrai gali susidurti su tam tikrais nesaugumo mm, aspektais. Tai yra toks mano būkštavimas. Manyčiau, kad mes tikrai turėtume griebti jauti už ragų, ir įvertinti, kaip ES ir valstybės narės turėtų dalintis atsakomybę, nes ilgus dešimtmečius mes tengiamės suderinti darbo teisę, numatyti bendrus darbo darbuotojų ir saugos įstatymus, teisės aktus, bet kalbėjom, kalbant apie tas naujas darbo vietas, tai galėtume met uh, užbėgti įvykiams už akių, kurdami naujus teisės aktus ES lygiu. Ir tokiu būdu sutaupytume labai daug laiko, kurį praeitie esame išvaistę. Ir tada nereikės bėgti iš paskos, iškišus liežuvį ir siekti suvienodinti tuos šalise galiojančius įstatymus. Taip mes turėsime kažkokias gairias krypti, kuri leis kiekvienai šaliai neišradinėti dviračio, o tiesiog prisiderinti prie esamos tendencijos. Nes mes puikiai suprantame, kad daugelis profesijų arba darbų tiesiog prieš 3 ar 5 metus net neegzistavo. Tai mes kaip institucija galėtume suvaidinti e, tikrai svarbu vaidmenį, net nepažeisdami to subsidiarumo principo, kuris taip yra svarbus mūsų partneriams. Tiek norėjau pasakyti. Dėkui. Euh, euh, Ačiū labai, Mišeliu. O dabar socialdemokratų frakcija, ponia Steinbrok, prašau. Ačiū. Dėkoju visiems mūsų svečiams. Turiu pasakyti, kad taip, tikrai nemažai problemų lieka neišspręsta, nėra rasti visi problemų sprendimai, tad to lauksime ateityje. Taip, svarbus yra tokie dalykai kaip naujos darbo vietos, taip pat savarankiškai dirbantis asmenys, fiktyvus įdarbinimas ir taip toliau. Man atrodo, kad mūsų, karta, mūsų karto žmonės turbūt suvokė, jog labai svarbu saugoti jaunus darbuotojus, jaunimą ir užtikrinti, kad jie aklai nesirinktų darbo vietų. Jie turi atlikti pagristą informaciją paremtus pasirinkimus ir manau, kad mes turime padėti jiems tai padaryti. Jeigu pažvelgtume į skaitmeninę rinką, taip, ten įtin paplitęs savarankiš, savarankiškas darbas, todėl labai svarbu užtikrinti, kad būtų saugomi tokių darbuotojų interesai. Reikia tai daryti ir europinių lygmenių. Reikia priimti reikalingus teisės aktus. Kalbant apie darbo laiką, taip pat egzistuoja įvairiausi variantai. Yra ir vadinamasis lankstus darbo grafikas, darbuotojai, kurie dirba namuose. Tačiau tuo pat metu reikia nepamiršti ir su to susijusių problemų, tokių kaip perdėgymas, kiti su to susiję papildomi kaštai. Nes jeigu darbuotojas dirba namuose, pirmiausia, reikia kalbėti apie E, tinkamas darbo sąlygas. Pavyzdžiui, jeigu darbuotojas dirba prie kompiuterio, ar jis tikrai turi geriausią, naujausią techninę įrangą, ar priešingai tokią, kuri yra e, pigiausia ir nelabai e, sauganti sveikatą. Ar yra taip pat atliekami kiti ergonominių aspektų patikrinimai, ar naudojamos tinkamos kėdės ir panašiai. Juk kaip bebūtų, jeigu darbuotojas dirbs netinkamomis sąlygomis ir e, nuo to pablogės jo sveikata, e, būtent visuomeniai teks prisimti kaštų susijusių su tokio susirgusio darbuotojo gydimu. Svarbu kalbėti ir apie naujausias technologijas. Man atrodo, kad e, trūksta informacijos, kokia yra situacija. Aš pati e, lankiausi Daimler, taip pat e, Marko Planko institute. Išbandžiau ten siūlomus naujausių technologijų pavyzdžius. Tačiau man atrodo, kad dar trūksta informacijos šioje srityje. Mes patys turėtume labiau pasigilinti į tai, kokias galimybės teikia naujosios technologijos, tačiau neretai sudėtinga gauti tos informacijos, bet to socialiniai partneriai tam tikrose sektoriuose taip pat turi atlikti ir savo darbą. Ypač kalbant apie dėrybas dėl kolektyvinio susitarimo. Aš taip pat šiandieną tikėjausi, kad daugiau bus kalbama apie tai, ką mes galėtume padaryti, kokios yra mūsų užduotis. Galbūt darbo laikas yra vienas iš tų elementų, nuo kurių reikėtų pradėti. Kaip ateityje bus vykdoma kontrolė, jeigu atsiras daugiau tokių mobilių e, biurų ir nebus dirbama vienoje fiksuotoje vietoje. Norėčiau paklausti, kokių teisinių sąlygų reikėtų, kokių teisinių garantijų, siekiant užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą. Ačiū labai. Dabar Helka Stevens, AKR frakcijos atstovė. Dank u wel, voorzitter, collega's. Ik wil natuurlijk eerst alle experts. Ačiū gerbiamas pirmininkė, sveiki kolegos. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems pas mus atvykusiems ekspertams. Ačiū už jūsų pristatymus. Turiu pasakyti, kad išklausiusi jūs e, taip pat norėčiau pateikti keletą klausimų. Taip pat sukasi mintis ir apie keletą iššūkių, su kuriais turėtume kovoti visi. Dar visai neseniai mažas bei vidutinės įmonės konkuravo tik nacionaliniu lygmeniu. Vis dėlto jau visai netrukus, kalbant apie skaitmeninę ekonomiką, reikės pereiti prie konkurencijos tarptautinėje, europinėje erdvėje. Ir tokiu atveju, kokie teisės aktai būtų taikomi Belgijos, Kinijos ar kitos šalies, man atrodo, kad apie tai reikėtų kalbėti, reikėtų tiksliai žinoti, kokios taisyklės E, kokie reglamentai bus taikomi ateityje, ar jie bus rengiami europinių lygmenių, ar tai bus kažkokie tarptautiniai teisės aktai. Tam reikėtų skirti daugiau dėmesio. Taip pat turiu dar porą konkrečių klausimų. Kokią pridėtinę vertę gali sukurti ES, kalbant apie jos turimus įgaliojimus? O dabar dėl tų lankščių darbo vietų. Man atrodo, kad labai svarbu šiuo atveju atsižvelgti į darbdavių ir, ir darbuotojų poreikius užtikrinti, kad visi būtų patenkinti, kad būtų rastas reikalingas kompromisas. Ačiū labai. Dabar aš pats norėčiau tarti žodį. Esu Alda frakcijos atstovas ir norėčiau sureaguoti į tai, ką sakė prieš mane pasisakiusios dvi kolegės. Man taip pat būtų įdomu išgirsti, ką konkrečiai mes galėtume nuveikti šioje srityje. Galbūt turėtumėte kažkokių pasiūlymų. Taip, vienas iš prelegentų kalbėjo apie tai, kad e, įžengiai penktąją dešimtį galbūt jau nesame ta aktualioji karta, kuriai reikėtų skirti daugiausiai dėmesio, tačiau galbūt reikėtų vis dėlto šiandieną kalbėti apie tos jaunus žmonės. Kalbėti apie tai, kad net ir e, teisės aktus kurti, juos primti taip pat turėtų jaunesni žmonės, nes jie geriau supranta šiandienos realijas. Jūs kalbėjote apie tai, kad reikėtų identifikuoti tam tikrą bendrą viziją, taip pat e, pasinaudoti gerosios praktikos pavyzdžiais. Galbūt galėtumėte dar šiek tiek daugiau informacijos apie tai pateikti. Man atrodo, tai yra itin svarbu mūsų šios dienos diskusijoms. Tai yra susijęs su tuo, kas bus įtraukta į teisės aktus ir su tuo, kokios galbūt vizijos bus kuriamos ateityje, tikrai būtų įdomu išgirsti jūsų pasvarstymų šio klausimu. Dabar suteiksime žodį ponai Martinai, socialdemokratų frakcijos atstovai. Dėkuoju, pirmininkė, atvykau pavėlavęs, tačiau keletą ekspertų pranešimų išgirdau ir mane ypač sudomino keletas minčių buvo kalbėta apie socialinį interaktyvumą, kuris e, turi saugoti darbuotojus nuo blogų darbo sąlygų. Aš pats pasidalinsiu savo patirtimi. E, dirbau tokioje pramonėje, sunkiosios pramonės įmonėje, kuri, kur buvo tikrai daug darbuotojų ir kur buvo nemaža rizika mūsų kolektyvo jėga buvo ta, kad mes ne tik gaminome, bet taip pat ir buvome tarsi atsakingi už savo kolegą. Mes siekiame atlikti darbą kokybiškai, bet taip pat norėjome, kad mūsų kolega bendradarbis dirbtų, dirbtų kokybiškomis sąlygomis. Tuo tarpu pastaruoju metu įmonės renkasi e, savarankišką darbuotoją, nes jisai yra pigesnis ir tiesiog reikia kovoti su e, nereikalingomis išlaidomis. Aš pats iš patirties galiu pasakyti, kad aš pasak, pasisakau už e, kavos automat, automatus, nes tai ne tik atima darbą iš tam tikrų žmonių, bet tai ir sukuria tam tikrus socialinius ryšius. Aš pastebiu, kad darbuotojų izoliavimasis mm, reiškia, kad E, tokių nelaimingų atsitikimų darbo vietoje skaičius gerokai padidėjo. Kodėl? Todėl, kad jūs dirbate vienas ir nėra kas jūs prižiūrėtų. Mes tiesiog esame apsisti to produktivumo siekimo ir nematome savo kolegų. Tas pats pasakytina apie naujos kartos profesijas, darbo vietas. Kai darbuotojas atvyksta į darbo vietą, jisai turi darbą atlikti kokybiškai ir taip pat e, dirbti kokybiškomis e, sąlygomis. Bet pažiūrėkime, kaip elgesi didžiosios kompanijos, Facebookas arba Google ir panašiai. E, yra tos bendrosios erdvės, taip pat mm, e, polsio erdvės ir iškart pagirėja produktivumas kai 70-ame dešimtmetyje buvo prašoma iš darbuotojų nemastyti, o tik tai atlikinėti užduotis, tai nuo to produktivumas ir darbo kokybė nepadidėjo. Tik tai tuomet, kai buvo bandyta įsiklausyti į darbuotojus, išklausyti jų nuomonės, inovatyvius sprendimus, tai tik tai tuomet padidėjo produktivumas ir taip pat gerokai padidėjo darbo sąlygos. Tai kalbėdamas apie e, naujos kartos e, profesijas, dar, dar, darbus, tai norėčiau pasakyti, kad neturėtume e, tų darbuotojų laikyti kažkokiais didvyriais. Sakyčiau, net esu tikras, kad turime įvertinti kolektyvo jėgą, svarbą ir uh, nereikėtume pastatyti ant piedestalo to individo. Nepamirškime ir kolektyvo. Ir čia, žinoma, reikš, tai reikš, kad mes prisima didesnį riziką, sveikatos riziką, nes taip pat matome, kad daug darbo dabar atliekame atliekama namuose, o taip pat darbo valandos neribotos, tiesiog reikia dirbti kaip įmanoma daugiau ir panašiai. Todėl štai aš tą linkmę ir mastau, kad būkime dėmesingi, kad toks darbo modelis netaptų modernę vergovę, nes mes tiesiog nebegausime, net beturėsime laiko mąstyti apie savo būtį ir Europa gali kaip tik ir suvaidinti savo vaidmenį ir pakovoti su tokiu izoliuotų darb, dar, darbu. Netgi prieš tai tiesiog reikia ryštingai kovoti. Dėkoju ir toliau ponas Makinton. Pone Makinton. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kaip ir kiti, aš taip pat norėčiau padėkoti visiems mūsų prelegentams. Tikrai labai įdomu buvo išgirsti jų pateiktą informaciją. Mane, nusteb, mane uh, Man padarė įspūdį tai, kad profesorius Mankuf pasakė, kad mes tikrai nežinome iš tikrųjų, kas šiuo metu vyksta ir kad mes nežinome, kaip galima būtų geria, dalintis geriausią praktiką, dar nesugebame iš jos pasimokyti. Ir aš tikiuosi, kad jūsų požiūris, jūsų išsakytos mintis galės būti inkorporuotos į mūsų darbą. Man atrodo, kad kartais mes nedarome skirtumo tarp rizikos įvertinimo, rizikos veiksnio įvertinimo ir rizikos valdymo. Iš tikrųjų, da, Rizikos vertinimas atliekamas pagal įvairius teisės aktus. Ir daugiau dėmesio skiriama, pavyzdžiui, tam, ar buvo atliktas rizikos vertinimas, užuot daugiau dėmesio skyrus tam, ar realiai darbdavys rūpinasi darbuotojų sveikata ir sauga. Todėl aš manau, kad kur kas daugiau dėmesio reikėtų skirti rizikos valdymui, o ne tam, ar jį tinkama yra vertinama ar ne. Antra, aš manau, kad mes kaip teisės e, e, kuriejai turėtume kurti tokią teisinę sistemą, kuri e, būtų atspari ateities iššūkiams. Mums reikia tokios sistemos, kurios nereikėtų nuolat keisti, bet kuri sugebėtų prisitaikyti net aš tuo met, kai iškyla naujos technologijos ir su jomis susijusios rizikos. Junktinė karalystėje buvo laikomasi principu, kad tie, kas sukuria riziką, turėtų ir būti atsakingi už jos valdymą. Tai reiškia, kad tos organizacijos, kurios e, sukuria rizikos veiksnius, kad ir apie kokį darbą kalbėtume, ar tai būtų susijęs su naujomis technologijomis ar su naujos kartos darbo vietomis, būtent tos organizacijos, būtent tie darbdaviai turėtų užtikrinti uh, tų asmenų, kurie susiduria su tą rizika, e, sveikatą ir saugą. Ir būtent tos organizacijos, kurios ir sukuria riziką, turėtų būti atsakingos už jos valdymą. Darbdaviai turėtų valdyti visus rizikos veiksnius, su kuriais gali susidurti jų darbuotojai. Taip pat reikėtų rūpintis ir uh, būtinybę apsaugoti nuo rizikos tuos, kurie gali būti paveikti vienokio ar kitokio, kit, vienokios ar kitokios darbo veiklos. Ir aš manau, kad mes turėtume kurti tokią sistemą, kuri užtikrintų kiekvieno apsaugą. Saug, sauga turėtų būti įtvirtinta įstatymuose. Ir ta, riziką pirmiausia turėtų valdyti tie, kas ją sukuria. Dėkoju. Dabar aš žvelgiu mūsų prelegentus ir galvoju, kas galėtų atsakyti į patiktus klausimus. Pirmasis ponas Gehring. Dėkoju labai trumpai. Keli kalbėtojai klaus, ar mes neturime konkretesnių pasiūlymų. Aš galiu Jums pasakyti, kad mes manome, kad Europos parlamentas daug ką galėtų padaryti. Darbo laikų direktyva, pavyzdžiui, yra labai svarbi, tinkamai reguliuojant darbuotojų darbo sąlygas. Bet aš asmeniškai mažai vilčių turiu, kad čia pavyks realiai ką nors pakeisti. Jums žinot, jūs žinote, kas šiuo metu vyksta su šia direktyva. Taigi įveikti e, šias problemas bus labai sunku, bet ta darbo laiko direktyva yra nepaprastai svarbi tiems, kas dirba namuose, tiems, kas dirba tą sutelktinį darbą. Antra. Su rizika susiję e, ir jos vertinimu susiję dokumentai. Jie turėtų būti prieinami darbuotojams. Tai yra labai svarbu. Reikėtų galvoti apie tai, kaip galima būtų sukurti tinkamą uh, E, šios informacijos klaidai sistemą. Mes turime daryti viską, kad tie, kas e, ir nedirba, sakykime, kokiame nors biure, galėtų taip pat pasinaudoti e, visą teisės aktuose įtvirtintą apsaugą, nes šiuo metu e, tokiems darbuotojams nėra taikomas rizikos vertinimo reikalavimas. Dar vienas dalykas. Mes žinome, kad e, ateityje iškiltis naujų aplinkybių, situacija keisis, tačiau ir senosios problemos jos niekur neišnyks. Pavyzdžiui, automobilių e, gamybos sektoriuje, kai kurie žmonės praleidžia valandų valandas, dirbdami pakėlę aukštai rankas. Taigi ir šias problemas reikia spręsti, nereikia manyti, kad jos išnyks. Ir aš manau, kad mokslinio tyrimų programoje, kuri įsigalios po 2020 metų, mums reikės galvoti apie taip, kaip galima būtų kur kas platesnių mastų spręsti visas šias problemas. Ir paskutinis dalykas. Darbo sąlygos keičiasi vis sparčiau. Mes tą matome statybų sektoriuje. Pavyzdžiui, dar prieš 50 metų buvo dirbama su ta, ta, tik ne keliomis medžiagomis ir su tik su keliomis cheminėmis medžiagomis. Bet tačiau šiandien jų yra kur kas daugiau, nes mes norime statyti da, sumaniuosius namus. Ir tai reiškia, kad šiai sričiai, šiam sektoriui reikia skirti didesnį dėmesį. Ir apskritai darbus su cheminėmis medžiagomis reikėtų skirti daugiau dėmesio. Ir Mes matome, kad ne, net ir įprastinėse darbo vietose, pavyzdžiui, traukinių stotyse darbo sąlygos ne visuomet uh, yra geros. Darbo sąlygos keičiasi labai labai greitai. Pavyzdžiui, o teisės aktai keičiasi ne taip greitai. Pavyzdžiui, pažvelkite į uh, uh, direktyvą, kuri reglamentuoja kompiuterių ekranus. Ji tikrai yra pasenusi. Taigi reikėtų tokių teisės aktų, kurie uh, atitiktų pagrindinės naujausias technologijas. Antra, mums reikėtų taip pat ir forumo, kuris veiktų visos Europos mastu ir kuriame galima būtų aptarti įvairius klausimus susijusius su tuo, kaip darbas atrodys ateityje, kaip atrodys naujos technologijos ir kaip jos bus naudojamos. Dėkoju, gal galėčiau paprašyti jūsų šiek tiek trumpiau kalbėti, pabandyti atsakyti šiek tiek greičiau klausimus. Dėkoju, buvo patikta iš tiesų nemažai įdomių klausimų. Aš sakyčiau, kad iš esmės tai reikia kalbėti apie darbo vietų tvarumą, nes panašu, kad šiuo metu darbas yra suvokiamas kaip tam, tikra, tam tikrų funkcijų darinys ir kad darbas yra išskaudomas įvairias funkcijas. Uh, Ir labai sunku nuosekliai planuoti tokį darbą, jau nekalbant apie tai, kad labai sunku yra planuoti savo asmeninį gyvenimą. Ir nekalbant apie visos karjeros e, planavimą. Taip pat sunku yra kalbėti ir apie tam tikrą profesinę tapatybę, kaip, pažiūrėjus, kokios nors profesijos atstovas norėtų gal savo įgūdžius perduoti kitos jaunesnės kartos atstovams. Dar vienas dalykas yra tai, kad viskas keičiasi labai greitai. Ir neaišku iš tikrųjų, kas mokės už tos nu, jaunosios kartos pensijas. Todėl reikėjo gal, planuoti galvojant a, apie ateitį. Ir trečias dalykas - psichologinis stresas yra taip pat nepaprastai aktuali problema. Žmonės praranda saugumo jausmą, jie nebegali būti tikri, kad jie rytoj, kitą mėnesį ir po metų vis dar turės e, darbo. Todėl aš manau, kad e, atsižvelgiant į viską, ką aš pasakiau, kur kas daugiau dėmesio reikia skirti darbo vietų tvarumui, tvariam darbui. Pane Sedlačik. Iš tikrųjų, šiandienos klausimų tema yra labai sudėtinga, labai kompleksiška. Aš norėčiau šiek tiek pakartoti tai, ką aš sakiau anksčiau. Mums atrodo, kad e, nei mokslininkai, nei e, politikai, nei tos organizacijos, kuris užsieima sveikata ir sauga, nežino iš tikrųjų, ko mums šiuo metu reikia, nes ne, nesukūrė nuspėti, kaip keisis darbo aplinka ateityje. Ir Diskusijos buvo pradėtos e, prieš e, keliarius metus, bet palyginus neseniai ir visiškai yra neaišku dar, kokių politinių sprendimų, reglamentavimo sprendimų mums reikės. Bet aš norėčiau pabrėžti, kad kai mes e, kūrėme įvairius scenarius, galvojame apie tai, kaip mūsų visuomenė, mūsų švietimo sistemos, mūsų politinės gyvenimas pasikeis, e, dėgia e, e, naujas technologijas. Reikėtų nepamiršti, kad viskas keisis labai greitai ir reikia bandyti nuspėti tai, kad, kaip keisis situacija. Reikia žiūrėti tai, ko, kokie yra svarbiausi pokyčių veiksniai. Ir būtent atsižvelgiant į juos ir reikia da, renkti diskusijas ir, ir atsižvelgiant į juos priimti politinius sprendimus. 2017 metų antrą pusmetį mes galėtume jau pateikti jums mūsų parinktus galimus ateities scenarius. Kai kas prašė konkrečių sprendimų, taip, aš pritariu, jų reikia. Ir mes e, da, atlikdami savo studiją galvojame apie da, tai, kokių pasiūlymų, kokių konkrečių sprendimų reikės. Kai kalbame apie naujos kartos darbo vietas, reikėtų atsižvelgti į visą, visą kontekstą. Ir tik tai taip priimti sprendimą dėl to, kaip reikėtų spręsti ateityje iškilsančias problemas. Dėkoju, sako panas Fleming. Labai įdomi diskusija. Iš tikrųjų, tema yra nepaprastai sudėtinga, bet aš pritariu tam, ką sakė kolegos. Iš tikrųjų, Gal reikėtų kalbėti apie konkrečius teisės aktus. Kolega jau minėjo direktyvą, kuri yra taikoma ekranams. Ir, ir tai, kad to, tos direktyvos ne, kad jos yra pasenusios ir kad jos nesižvelgia visas su naujosmis technologijomis susijęs detalės ir sukuria daugybę problemų. Iš tikrųjų, reikėtų galvoti ne vien apie darbdavius. Reikėtų uh, galvoti plačiau. Junktinė karalystė kol kas visas e, dėmesys skiriamas tik tai tam, ką gali padaryti darbdaviai. Uh, Ir mes žinome, kad šioje srityje yra dirbama, pavyzdžiui, ES nemažai kalbama apie stresą ir aš ne visam, nemanau, kad visas problemas galėsime spręsti priimdami papildomus teisės aktus, nors žinau, kad šiuo klausimu yra įvairių nuomonių. Ir reikėtų da, galvoti apie tai, kas iš tikrųjų pasiteisino, kokios priemonės da, realiai gali pagerinti situaciją. Kol kas informacijos apie tai turime labai mažai. Kolegos kalbėjo, kad taip pat reikėtų veikti kur kas greičiau, nes žmonėms atsakymų reikia jau dabar ir todėl reikia dirbti sparčiau. Ir mes reguliu, regu, reguliuotojai iš tikrųjų dirbame per nelik lietai, o pasaulis keičiasi labai greitai. Ir jau buvo pasakyta, kad iš tikrųjų mes turime geriausios praktikos pavyzdžių da, kur, ir žinome, kad ir darbdaviai, ir darbuotojai, ir įvairios apsaugos organizacijos gali veikti kur kas geriau. Taigi reikėtų tiesiog pasinaudoti visą šią patirtimį. Dėkoju, laiko turime labai mažai. Ir paskutinė mūsų prelegentė profesorė Van Huf. Aš pritariu kolegoms. Uh, Ir buvo užduotas klausimas dėl konkrečių pasiūlymų apie tai, ką galėtų padaryti Europos parlamentas. Aš manau, kad Europos parlamentas galėtų sukurti bendrą viziją apie tai, kaip galima būtų apsaugoti jauniausios kartos darbuotojus, kurie ir dirbs ta, tose naujos kartos darbo vietose. Be to, valstybėse narėse socialinės apsaugos susistemos yra surėdytos taip, kad jos labiausiai tinka tiems žmonėms, kurie dirba vienoje vietoje visą laiką. Ir todėl ir iškyla klausimai dabar, kai E, kaip tos jauniausios kartos žmonės galės užsidirbti savo pensiją ir kaip ji bus mokama jiems. Ir čia reikėtų galvoti, gal ir apie tai, kad reikėtų kitaip gal tvarkyti savo finansus. Ne 2-3 mėnesiai į priekį, taip kaip daroma dabar, bet kažkaip kitaip. Taigi yra labai konkrečių praktinių tų, uh, e, dalykų, Ir manau, kad mes apie juos galime plačiau kalbėti ir kalbėti apie tai, kaip juos galima būtų spręsti ES mastu ir po to konkrečiau valstybėse narėse. Be to, manau, kad ES reikia iš tikrųjų aiškesnės vizijos, e, kuri parodytų, kaip atrodys tas ateities pasaulis. Nes žmonės nežino iš tikrųjų, kas keisis, kaip keisis ir tai sukelia didelį stresą žmonėms. Mes žinome, kad pavyzdžiui, kad šiuo metu egzistuoja daugybė žinių apie tai, kaip galima būtų susitvarkyti su stresu. Bet žmonėms reikia apie tai pranešti ir reikia žmonėms sakyti, kad šiais naujais laikais įmonės restruktūrizuojasi, persitvarko dėl to, kad ne to, kad nori atleisti darbuotojus, bet dėl to, kad nori prisitaikyti prie pasikeitusių aplinkybių. Bet to reikėtų kalbėti ir apie tai, e, ko ateityje reikės. Pavyzdžiui, jauniausios kartos žmonėms nepatinka hierarchija. Ir e, vyresnės kartos e, darbdaviams, pažiūrėjau, labai sunku yra tai suprasti. Nepamirškime ir tai, kad labai dažnai jų, jie gali dėmesį išlaikyti tik tai tris minutės, pavyzdžiui. Ir dėl to taip pat kartais kyla problemos. Tie žmonės, ta, jauni, jauni žmonės e, nuolat naudojasi Facebook'u, bet to jie ne, nebijo, pavyzdžiui, ir suklysti, kas mums, mūsų karto žmonėms atrodo visiškai nepriimtina. Bet to mums reikėtų geriau suprasti, kaip, tie, kaip tas jaunimas masto, kaip jie galvoja Ir čia, kaip ir kalbėjo kolega, sėdintis man iš kairės, mums reikia labai aiškių, e, lankščių procedūrų, kurios padėtų mums geriau įvertinti naujai iškilančią riziką. Ir taip pat pagalvoti apie tai, ką mes darysime, jei mūsų dabartinės sistemos nepasiteisins. Pavyzdžiui, jau dabar turėtume galvoti apie tai, kaip padėti žmonėms, kurie, pasakykime, turi rimtų sveikatos sutrikimų dėl, dėl asbesto ar dėl sąlyčio su kitomis medžiagomis, nes tie žmonės negali laukti, tol kol baigsis, sakykime, koks nors teismo procesas. Bet to, kai galvome, sakykime, apie rizikos vertinimą, nepamirškime, kad darbdavys ne visuomet iš tikrųjų nori atlikti tą rizikos vertinimą, nes taip vienaip ir kitaip prizumuoja, kad kažkas ga, gali uh, įvykti, kažkoks nelaimingas atsitikimas. Ir tai nėra teigiamas požiūris. Ir, ir iš esmės valstybėse narėse matome, kad su rizika elgiamasi labai formaliai, tiesiog sudaromi yra kažkokie sąrašai ir, ir dedami yra paukščiukai, bet tai nepa, nepagerina rizikos valdymo. Aš nemanau, kad reikėtų sakyti, kad viskas šiuo metu yra gerai ir kad viskas yra kontroliuojama. Ne. Reikėtų galvoti apie tai, kaip organizacijos galėtų padėti savo darbuotojams uh, tobulėti, kaip tai vairios įmonės, įstaigos galėtų skatinti darbuotojus, mokytis, tobulėti. Tai yra labai svarbu, labai svarbu yra suteikti tą naują viziją, tą, nu, tą norą tobulėti mūsų jaunimui. Ir baigdama, aš noriu pasakyti dar vieną dalyką. Aš uh, Norėčiau vis dėlto tikėtis, kad mums pavyks įveikti šios iššūkius ir aš tikiuosi, kad mes imsimės į, uh, darbo nedelsdami. Ačiū labai gerbamai profesoriai ir kitiems mūsų šiandienos prelegentams. Tikrai buvo labai naudingos šios dienos diskusijos. Na ir mes šit į penktąją dešimtį žengusiai sugebėjome jūsų daugiau nei valandą klausytis, tai turbūt visai neblogas rezultatas. Ačiū Jums už visą Jūsų darbą. Dabar padarysime trumpą vienos minutės pertraukėlę, kad e, mūsų svečiai galėtų išeiti iš salės, o tada perėsime prie kito darbo tvarkės punkto. Ačiū. Yes, ladies and gentlemen, I think we... Kągi, ponios ir ponai, nedėlskime, teskime darbus. Ir dabar kitas mūsų darbo atvarkės punktas. kalbėsime apie pakeitimus susijusius su Europos socialinių teisų ramščiu. Ir jeigu dar to nežinote, galiu pasakyti, kad šį kartą netgi pasiekėme rekordą mūsų komitete. Buvo pateikta 1119 pakeitimų. Tai tikrai nemažai darbo laukia. Ir pirmiausia, suteiksime žodį pranešėjai. Marijai Rodrygės. Taip, tiesa, ponė pirmininkė, buvo pateikta įtin daug pakeitimų, kalbant apie šį, apie šį nuomonės projektą ir norėčiau visų pirma padėkoti šešėliniams pranešėjams už jų tikrai sudėtingą darbą. Turiu pasakyti, kad e, daug žadantis atrodo tas bendras komiteto narių darbas ir taip pat norėčiau pabrėžti, koks svarbus yra mano nuomonė šis pranešimas. Kalbant apie dabartinį ES kontekstą, situaciją, turbūt visi suprantate, kad siekiant išspręsti problemą susijusią su viena kita venčiamis krizėmis, breksito šoku, buvo nuspręsta e, parengti kelio gairių planą e, susijusiu su ES ateitimi Ir e, greičiausiai galutinis pasirašymas įvyks kovo mėnesį Romoje. Europos komisija jau patvirtino savo planus, kurie yra skirti situacijos suvaldymui. Ir taip pat buvo pažadėta parengti baltąją knygą. Joje bus kalbama apie ES ateitį bendrają prasme. Mes taip pat visi žinome, kad Europos socialinių teisų ramstis yra tas klausimas, kuris yra glaudžiai susijęs su, su tuo e, kelio gairių planu. Būtent dėl tos priežasties mūsų darbas yra įtin svarbus. Suprantu, kad tai nėra paprasta, laiko nėra daug, reikia dirbti sparčiai, tačiau mes vis vieną turime pasistengti ir užtikrinti, kad pranešimas um, um, užimtumo komitete būtų patvirtintas gruodžio mėnesį, kad parlamento plenarnėje būtų galima balsuoti sausio mėnesį. Ir taip Europos parlamentas taps tokiu mm, vedančiuoju šio proceso dalyviu bus galima pristatyti e, šio pranešimo mm, išvadas komisijos organizuojamoje didelėje konferencijoje, kuri bus rengiama e, sausio pabaigoje. Ir taip pat mūsų pasiūlymus bus galima įtraukti į ES kelio gairių e, planą, kuris bus patvirtintas Romoje, kaip jau minėjau, kitais metais. Tad tikiuosi, kad mums su kolegomis pavyks laikytis to tokio gana gana griežto laiko termino. Dabar dėl pranešimo apriepties. Aš manau, kad Europos socialinių teisių ramstis yra ta priemonė, kuri turėtų padėti apibriežti geresnės darbo sąlygas viso, visose ES valstybėse narėse. Ir noriu aiškiai tai pabrėžti. Net jeigu nutiks taip, kad eurozonos narėms reikės kažkokių tai patikslinimų, specifikacijų, man atrodo, kad pranešime apskritai reikėtų vis dėlto kalbėti apie visą Europos sąjungą, apie, apie tam tikrą e, vienetą. Dar vienas dalykas. Jeigu norime, kad pranešimas būtų patikimas, rimtas, Reikia užtikrinti, kad būtų atnaujinti socialiniai standartai, kalbant apie naujus kylančius iššūkius, tokius kaip globalizacija ar skaitmeninė revoliucija. Nemažiau svarbu užtikrinti ir tai, kad e, turėtume reikalingas priemonės, instrumentus, kurie padėtų pasiekti tų e, mano minėtų aukštesnių socialinių standartų. Tai turėtų būti paminėta ir pranešime. Kalbant apie mm, mano pasiūlytus pakeitimus, kitų frakcijų narių pateiktus pasiūlymus, norėčiau mm, pakalbėti apie tam tikrus mm, elementus, kurie yra susiję su socialiniais standartais ir jų gerinimo. Uh, Pirmiausia, labai svarbu užtikrinti, kad visi darbuotojai ES galėtų būti tikri, kad jų darbo sąlygos bus tinkamos, nepaisant to, kokia yra jų žimtumo forma, kokia darbo vieta, pobūdis, sektorius ar regionas, kuriame jie dirba. Ir šiuo atveju aš norėčiau matyti direktyvą skirtą būtent šiam tikslui. Dar vienas aspektas. Labai svarbu užtikrinti, kad visi darbuotojai ES turėtų prieigą prie e, tos įtraukios e, socialinės apsaugos sistemos ir kad ta socialinės apsaugos sistema apsaugotų darbuotojus nuo pagrindinių rizikų. Kitas elementas. E, atlyginimų pridarinimas, keitimas, e, kuris padėtų užtikrinti, kad neliktų vadinamųjų E, dirbančiųjų skurdžių asmenų. Ketvirtas žingsnis. Reikia kovoti su skurdo šaltiniais. Ir čia reikėtų parengti specialią europinę schemą skirtą minimalių pajamų e, schemoms, kuriomis e, galėtų vadovautis valstybės narės. Man taip pat atrodo, kad reikia imtis rimtų darbų, kalbant apie darbų, atsiprašau, apie vaikų darbą. E, taip pat reikėtų su šiuo elementu susijęti ir e, vaikų priežiūros paslaugas, mm, privataus ir asmeni, e, asmeninio ir profesinio gyvenimo derinimą. Tai būtų šeštasis pasiūlymas dėl to, ką būtų galima įtraukti į šį pranešimą. Manau, tai būtų tikrai svarbus postumis, kalbant taip pat ir apie įgūdžių garantiją, kuri padėtų užtikrinti, kad visi darbuotojai ES galėtų gerinti, tobulinti savo įgūdžius ir taip užsitikrinti geresnės kokybės darbo vietas. Be abejo, visi tie atnaujinti socialiniai standartai mm, nėra e, lengvai pasiekiamas dalykas. Pirmiausia, reikia užtikrinti, kad būtų reikalingos priemonės. Ir dėl tos priežasties aš kalbu apie tai, jog reikėtų pasinaudoti Europos semestro programą ir užtikrinti, kad tai taptų realiu procesu, kad tai būtų susiję ne vien tik su ekonominė valdysena, tačiau ir su socialinė valdysena, kad taip pat būtų nustatytos e, pagrindinės neligybės priežastis Ir kalbant apie tą tokią socialinę neligybę, aš tai pateiksiu pavyzdį. Įsivaizduokime valstybę narę, kuri neturi pakankamai išteklių investuoti į švietimo sistemą. Tada tokiu atveju mes turėtume um, žengti reikalingą žingsnį ir užtikrinti, kad tos lėšos būtų gautos. Ir reikia užtikrinti, kad nacionaliniuose biudžetuose būtų, e, visada būtų numatytos lėšos švietimo sričiai. Taip pat kalbant apie Europos investicijų fondą, reikia, kad ir įgyvenedant šį projektą būtų atsižvelgta į švietimo, mokymo poreikius. Ir dar vienas dalykas. Reikia užtikrinti, kad eurozonoje būtų galima pasikliauti mokestinio pajėgumo priemonėmis kurios papildytų mm, e, e, atsiradusias spragas susijusias su nacionaliniu biudžetu apribojimais. Ir trumpai būtų tiek dėl tų pagrindinių elementų, e, kuriuos norėčiau matyti galutinėje pranešimo versijoje. Ir labai tikiuosi, kad galėsime atvirai, vaisingai padiskutuoti su kolegomis. Tikrai bus įdomu išgirsti jūsų mintis. Ir e, taip pat viliuosi, kad pranešimas bus stiprus ir patikimas. Ačiū pirmininkė. Labai dėkoju pranešiai už e, tokį pristatymą, o dabar kreipiuosi į šešėlinius pranešėjus, kad jie prisijungtų prie diskusijų. Pirmiausia, EPP atstovas skandalė. Dėkoju pirmininkė, gerbama pranešėja, kolegos. Mums socialinis ramstis yra labai svarbi tema ir mes galime tikrai palaikyti tą e, plataus masto užmojį, todėl mes galėsime palaikyti e, daugelį pakeitimų iš 1119 visų pakeitimų. Savo pakeitimais visų pirmiausia mes norime, kad tekstas būtų aiškus, kad e, būtų pabrėžtas socialinis akiai. Taip pat norime išryškinti tris tikslus. Pirmiausia, sąžininkos darbo sąlygos, socialinė apsauga ir prieiga prie darbo rinkos. Antras pastebėjimas. Mes manome, kad e, išryškindami so, socialinį akį mes nepasieksime savo tikslų. Tiek darbuotojai, tiek e, samdomi darbuotojai, tiek e, nepriklausomi darbuotojai yra nauja darbo forma ir todėl reikia darbo rinkos sąlygas šiek tiek modifikuoti ir šitas pranešimas yra puikus būdas tai pasiekti. Trečia, buvo minėtos technologijos, atsiranda naujos darbo e, formos, yra skaitmeninės platformos, kurios užtikrina ryšį tarp paslaugos teikėjų ir gavėjo, atsiranda tos skaitmeninės platformos, kurios suteikia naujų galimybių, bet ir kelia naujus iššūkės. Ir kyla klausimas, ar dabartiniai darbo santykiai išlieka nepaikėtę, kai atsiranda tokie nauji darbo pobūdžio e, variantai. Taip pat noriu pabrėžti naujų e, jaunų darbuotojų svarbą, nes e, ateities darbuotojai yra dabartiniai studentai. Ir dabar kaip niekad svarbu rasti naujų gairių, naujų kelrodžių. E, turime užtikrinti, kad jaunimas neužstriktų tarp nenužymėto kelio. Turime įtraukti tą jaunąją kartą, kad jinai netaptų prarastoji karta. Mes Europoje turime tokią galimybę ir turime pasakyti, kad rimtai vertume socialinį akį, kuris reikalingas visiems. Taigi, e, aš lauksime tolimesnių diskusijų. Dėkoju, toliau. Nagergė iš EKR frakcijos. Dėkoju, pirmininkė. Kai žvelgime į tos pakeitimus pranešimo apie Europos socialinių teisių ramstį, tai aš tikriausiai esu teisus darydamas įvairias prielaidas, nes matome, kiek daug pateikta a, pakeitimų. Aš kaip EKR šešėlinis pranešėjas tikrai galiu paremti ES socialinę dimenciją. Man tai yra svarbu. Tai yra tie unikalūs turimi standartai. Ir tuos standartus mes įtvirtiname naudodamėsi nacionalinėmis nuostatomis. Tai yra pavyzdinis dalykas ir dėl tos priežasties aš pats keliu klausimą, Kai žvelgiu į tą socialinio ramščio e, savoką, tai tiesiog bandau išsiaiškinti, kas ko siekia. Ar kairieji nori sukoncentruoti visas galės Briuselėje, sumažinti nacionalinės kompetencijas. E, ir pažvelkime, viskas vyksta tuo met, kai piliečiai iš Bulgarijos, iš Suomijos ar iš kitų valstybių nori mažesnio ES kišimusi. O čia vyksta viskas atvirkščiai ir komisijos darbo programa kaip tik atrodo siekia priešingų rezultatų. Todėl nenorėčiau, kad šitas socialinių teisių ramstis būtų primestas. Noriu pabrėžti subsidiarumą. Nepamirškime savo užduoties, kurią privalome atlikti. Nenorime, kad visas šitas e, socialinio ramščio statinys mums būtų primestas. Ačiū. Dėkoju. Toliau Alde atstovas ponas Šedau. Dėkoju pirmininkė. Ir taip pat kreipiuosi į Aldę frakcijos kolegas. Aš kalbėsiu, aišku, ispanų kalbą, nes taip galbūt mažiau suklysiu ir tikriausiai būsiu geriau, tiksliau suprantamas. Mane taip pat geriau supras ponia Marija Žao Rodrygės, kuri yra pranešėja. Kągi, Norėčiau pabrėžti, kad šią temą turime tikrai įvertinti politinę prasme, išvelgti joje politinės svarbos, nes kaip ir buvo minėta, pastarojų metų Europa netenka entuzijazmo. Žinoma, tai yra ne tik jaunimas, bet ir kiti piliečiai, kurie ne, nebėra taip susidomėję Europą. Man atrodo, kad mes turėtume parodyti piliečiams, kad Europa palaiko piliečius ir remia tą socialinę sritį. Antra, norėdami pasiekti tokių tikslų, mūsų manimo, mes turėtume būtent sukurti tokį socialinių teisių ramstį, kaip ir jis yra pavadintas šiame pranešime Europos socialinių teisių ramstis. Ir šis ramstis Ir tai būtų pagrindas. Nesvarbu, kiek valstybių sudarytų ES, 17 ar 27 valstybės, bet, bet kokiu atveju tai būtų tiesiog minimumas. Mes turime visi tarpusavyje susitarti dėl to minimumo, kas yra tos minimalios galimybės suteikiamos visiems, apie tai mes tikrai kalbėjome ne kartą. Ir pavyzdžiui, mano frakcijos nariai nepasisako už socialinį dempingą. Mes tiesiog norime, kad visiems būtų suteikiamos vienodos galimybės, vienodi šansai, kad konkurencija būtų neiškreipta, kad įvyktų sąžiningai. Tiesiog mes Norime išsaugoti tą sąžiningą konkurenciją ir taip pat tas pas, pasireiškia tiek socialinėje srityje, kuomet e, yra suteikiamos galimybės gauti vienodą e, atlyginimą ir panašiai. Nepaisant to, kad, pavyzdžiui, mano šalyje, Ispanijoje, prieš dar visai nesenai ta konkurencija tikrai nebuvo sąžininga. Tai štai aš kalbu apie tą pagrindą, minimumą, kuris galiotų visoje Europoje. Žinoma, APP atstovai kalbėjo apie socialinį akį, apie teisės aktus, kuriuos reikia atnaujinti, suvienodinti ir, žinoma, e, turime atsižvelgti į pokyčius darbo rinkoje, naujas darbo sąlygas. Taip, visa tai yra svarbu. Bet, e, kaip sakiau, kalbu apie E, kiekvieno darbuotojo garbingą socialinę apsaugą, sveikatos apsaugą, kuri būtų ori. Beje, Europos piliečiai to ir pagydauja ir iš mūsų tikisi. Antra vertus, turime būti realistai. Kaip aš minėjau, mes kalbame apie tą socialinį minimumą. Kiekviena valstybė galėtų turėti ir didesnės, griežtesnės nuostatas, bet aš kalbu apie socialinės teises, minimumą, kur, kuris reiškia, kad ES negali būti skurdo. Žinoma, paskiau kiekviena valstybė elgesi kaip jinai pagėdauja, bet tas socialinis minimumas ir yra, kad Europoje nėra skurdo. Pavyzdžiui, JAF tas ir buvo padaryta. Skurdas tiesiog yra nepa... nepakeliamas dalykas. Tam, žinoma, reikia pinigų. Mes kalbame apie Europą, kuri yra solidari, kur valstybės palaiko vieną kitą. Tai štai tokio pabudžio pakeitimus ir mes ketiname pateikti ir siūlysime, kaip užtikrinti tą pan europietišką solidarumą, spręsti įvairias ekonominės problemas, kaip padėti spręsti finansinius sunkumus ir tai turėtų padėti užtikrinti tą socialinį minimumą. Žinoma, galime daug čia svaiščiuti ir kalbėti, bet reikia pinigų, norint užtikrinti tą socialinį minimumą. Taigi čia pritarčiau EPP kolegai, kuris kalbėjo apie pakankamai griežtą priežiūrą, stebėseną Savo pakeitimuose aš kaip tik ir e, minėsiu tą e, regioninę, vietos, nacionalinę arba europinę stebėseną, nes dažnai esama nemažai skirtumų, kaip pavyzdžiui taikomi, taikomos tašius nuostatos įvairiais administraciniais lygiais. Turime pašalinti bet kokias laisvos konkurencijos kliūtis. Nes konkurencija yra kaip teisė. Darbuotojai savo ruoštų turi teisę laisvai judėti, turime užtikrinti ir solidarų finansavimą, o taip pat savo pakeitimuose mes ir e, kalbėsime apie priemonės skirtas jaunimai. Dėkuoju. Toliau Gabriel Zimmer. Dėkoju pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti ir pranešėjai, nes tai yra ne tik paprastas tekstas, kuris pamini praeitie jau minėtus dalykus, bet čia esame ir tikrai novatiškų minčių. Galiu pasidžiaugti, kad e, mūsų komitete mes taip pat e, turėsime diskusijas ir tokiu būdu prisidėsime prie socialinės lygybės Europoje. Taigi turime tą pagrindą prisidėti prie pažangos Europoje. Maničiau, kad čia komitete mes irgi turėtume pasistengti, kad e, pranešimas būtų struktūruotas, konkretus, aiškus ir su tokiu tekstu galėtume keliauti į plenarnę. Taip, mes patys irgi patikėme daug pakeitimų, bet nepaisant to, pranešimo esmė man yra visiškai primtina. Aš dabar norėčiau sureaguoti į EKR atstovo įsakytus e, pastebėjimus. Aš sakyčiau, kad tai neprieštarauja žmonių lūkesčiams. Žinoma, kad piliečiai nori mažiau Europos, bet jie taip pat nori ir pridėtinės vertėjas iš Europos. Būtent to pageidauja piliečiai. Ir mes galime pasiekti tos pridėtinės vertės būtent numatydami bendrus standartus, apibrėžimus, uh, savokas, kurios būtų taikomas visoje Europos Sąjungoje. Be jokios abejonės. Esama šalyse tam tikrų tradicijų, teisinių sistemų ir jos ir toliau privalo egzistuoti, bet manome, kad šiame pranešime paliekama pakankamai laisvės valstybėms m, mm, nekeisti įstatymų. Žinoma, yra pavojus, kad e, bus per daug centralizuoto požiūrių, bet, sakyčiau, šitame pranešime yra vėlgi kūriama galimybė susigražinti piliečių pasitikėjimą Europą. Taigi mes patikime pakeitimus dėl Europos socialinių teisių kodekso ir norėjome jais parodyti, kad jau nemažai dalykų egzistuoja, jau dabar yra e, socialinio socialinės apsaugos sistemų minimalų standartai. Ir tas e, naujasis kodeksas dar yra peržiūrimas ir jisai galėtų būti puikus naujas Mm, diskusijų pagrindas. Taip pat yra socialinių teisų hartija, kuri galioja. Ir jau turime tą teisinį pagrindą, kuris leidžia siekti pažangos. Tai nereiškia, kad turime išradinėti dviračio ir pradėti iš naujo diskusijas, ką reikia daryti, kokios yra kompetencijos, kaip jos dalinamos tarp es ir valstybių. Mes taip pat turime taip pat išryškinti, kad yra ir tokių taisyklių, kurios yra teigiamos, inovatyvios, o tolimesniai perspektyvoj, žinoma, privalome žvelgti į augimo ir stabilumo paktą, kuriame akivaizdžiai kai kurios rytis dėja yra nepaminėtos. Pavyzdžiui, minimalus darbo užmokestis, mums tai yra labai svarbu, taip pat e, energetinis skurdas, mes taip pat to pageidautume tekste ir savo pakeitimuose mes minėjome, kad e, būtina taip pat į paminėti ir neįgaliųjų teisės. Dėkoju, čia buvo Gūja atstovas, o dabar žaliųjų atstovas Mezričiai. Ačiū pirmininkė. Mes norime pasakyti, kad dėl daugelio esminių dalykų mes pritarėme pranešėjos mintims, todėl aš nekartosiu pranešėjos įsakytų pastebėjimų, nebent tik tai paminėsiu vieną kitą dalyką. Dar norėčiau priminti, ar kolegai, kad e, tikrai subsidiarumo principą rimtai vertina ne tik EKR. Tai yra svarbus ES principas ir e, jisai pasiteisina tuo met, kuomet e, jisai reikalingas apsaugoti pažeidžiamiausios valstybės e, piliečius. Taigi dabar negalime leisti, kad subsidiarumu naudotųsi e, tie, kuriems tai nėra reikalinga. Ir tam mes turime užkirsti kelią. Taigi norime, kad e, šešėlinių pranešėjų posėdžiai būtų tikrai naudingi. Mm, tikiuosi, kad e, tas e, pakeitimų skaičius rodo, kad pranešimas yra vertinamas labai rimtai. Tai jau gera pradžia. Jeigu tiek daug pakeitimų, tai jau yra neblogas ženklas. Taigi, pirmiausia, noriu pabrėžti, kad bendrai paėmus norėtume pripažinimo kad socialinės teisės yra svarbios ir kad jos neturėtų būti išskaidomos po kitus ekonominės valdysenos instrumentus bei priemonės. Socialinės teisės turi būti aiškiai vardintos Europos semestre, semestre nes priešingų atveju mūsų kalbos bus tušios. Mes manome, kad naujo darbo arba profesijų reglamentavimas nulemtas skaitmeninių platformų yra labai svarbus elementas ir tai yra jau ateitis, kurią mes išgyvename jau dabar. Todėl remiame iniciatyvą suteikti apsaugą e, skaitmeninės e, rinkos darbuotojams. Manome, kad tai yra skubus e, klausimas, ne ateities, o dabarties klausimas. Taip pat manome, kad minimalus darbo užmokesčio direktyva yra labai svarbi ir kad Europa tikrai privalo numatyti minimalius standartus. Jeigu tokių standartų Jeigu tokių, dėl, dėl tokių standartų nesusitarsime, tai tų standartų tekste, tekstuose ir ne, neverta minėti. Mes taip pat manome, kad tas minimalus užmokestis, kuris priklausytų nuo e, šeimos ūkio e, ypatybių, turėtų būti skaičiuojamas remiantis įvairiais regioniniais indikatoriais, nes tarp valstybių yra daug skirtumų, taip pat skirtumų pačios valstybės viduje. Tu taigi Europos socialinių teisių ramstis taip pat turėtų apsaugoti e, pažeidžiamiausius piliečius. Tai yra jungtinė valstybių ir ES atsakomybė būtent šioje srityje mes galime parodyti, kad valstybės laikosi tų bendrų principų ir labai rimtai vertina tos socialinės teisės, kad tai nėra vien tik tai deklaracijos. Mes taip pat norime, kad e, skurdas kai kuriuose valstybėse e, yra net kriminalizuojamas turime tokius fenomenus sustabdyti. Kaip kai kurie kolegos minėjo, mes norėtume tekste aiškiai paminėti energetinį skurdą, kad e, Europoje e, šiai vartotojai, skurdus vartotojams nebūtų nutrauktas elektros tiekimas. Dėkoju. Aš norėčiau šio to pasiteirauti. Jūs kalbėjote apie minimalų darbo užmokestį. Ar jūs norite kalbėti apie užmokestį, ne pajamas, aš tik to norėjau pasitikslinti. Na, yra diskusija, kas yra minimalios pajamos. Aš kalbu apie minimalų darbo užmokestį, kaip ir toks yra pavadinimas direktyvoje. Yra uh, pranešėjos tekste. Dėkoju. Galime peršokti prie EDF atstovo, atstovės. Dėkoju pirmininkė ir aišku, dėkoju pirmiausia pranešėjai. Aš priešingai mūsų kolegoms mm, tarp šitų daugybės pakeitimų išvelgiu tam tikros problemos pradžią nesu tokia optimistė, nes e, tikrai suprantu, kad tema svarbi daugeliai frakcijų, bet e, kadangi yra tiek daug pakeitimų, tai tikriausiai rodo, kad e, nuomonės, frakcijų nuomonės skiriasi. Galbūt matysime, kaip pasidalins tie pakeitimai, bet galbūt tai skirsim į dvi grupės. Kai Komisijos pirmininkas Junkeris pradėjo savo kadenciją, jisai kalbėjo apie socialinių teisių ramstį ir tuomet man jau buvo nemažai abejonių. Aš tiesiog bijojau ir galbūt nepagristai, kad mes kalbėsime, kalbėsime apie tą socialinių teisių ramstį, bet nieko rimtai ir nepadarysime. Kitas pavojus kurį aš tuo met jaučiau ir ką dabar matau šiame pranešime yra tas, kad socialinių teisių ramstis tiesiog pasitarnaus tik tai ekonomikos ir pinigų sąjungai. O tai yra pats blogiausias rezultatas, mano supratimu. Nes e, kolegės pozicija nebuvo tokia aiški. Nes atrodo iš pranešimo aiškėja tai, kaip Europos Sąjunga gali e, imtis veiksmų socialinėje srityje, bet e, neturėti kažkokių įsipareigojimų. Tai mūsų supratimu yra svarbus dalykas. Bet dėl to mes galėsime, mm, manau, susitarti. Kai kalbame apie nestabilias darbo vietas, tai čia turiu menyje tuos netipinius e, darbo kontraktus, sutartis. Tai gali būti naudinga, žalinga ne tik darbuotojams, bet ir socialinės apsaugos sistemai. Antra vertus, tai galbūt ir yra kažkokia proga galimybė jaunimui, bet antra vertus turime juos reglamentuoti, tas sutartis įteisinti, kad kad jos nebūtų priemonė išvengti ehm, teis, e, tokių sutarčių įteisinimo. Taip pat minimalus darbo užmokestis. Čia irgi jisai, tai nėra kažkokia pašalinė problema, tai yra viena iš svarbiausių problemų. Aš puikiai suvokiu, kad laisvė, konkurencija yra svarbus aspektai, tačiau taip pat išvelgiu, kad ES viduje yra didelių atotrukių tarp darbo užmokesčių. Taigi kritiška žvelgiu į šitą Europos socialinių teisų ramščio kūrimą, nes jisai neturėtų būti, pasitarnauti vien tik tai Europos ekonomikos ir pinigų sąjungai, nes čia aš žvelgčiau problemą. Žinoma, mes remiame tas uh, priemonės e, kovoti su skurdu ir kurios skirtos taip pat jaunimui, tai yra specifinės e, nuostatos, nes yra nemažai projektų, kurios jau dabar e, mes vykdome, siekdami kovoti su jaunimo skurdu, tai todėl reikėtų jau dabar vykdomus projektus stebėti, nes jie gali būti ir pakankamai veiksmingi. Antra vertus, taip pat pritarčiau E, kolegoms, kurie kalbėjo apie energetinį skurdą. Turime užtikrinti tam tikras garantijas, teisės, kad e, šeimoms nebūtų nutrauktas elektros e, tiekimas tiems, kurie, pavyzdžiui, nesumoka nuomos e, mokesčio energijos, vandens arba dujų tiekimas neturėtų būti nutrauktas vien dėl nesumokėtų sąskaitų. Galiausiai EKR kolegai norėčiau priminti, kad e, nekalbama apie tai, ar reikia daugiau ar mažiau Europos, kokios yra kompetencijos, kalbame apie e, e, tą skurdą, kuriame gyvena beveik 20 milijonų Europos piliečių ir kuriais mes turime pasirūpinti. Nes jeigu kiekvienas gins savo e, principus, tai galbūt mes rezultatų nepasieksime. Bet jeigu žvelgsime e, plačiai, prisimsime atsakomybę kaip ES ir ne tik kaip valstybės narės, pasieksime rezultatų. Ačiū. Atrodo, kad ENF e frakcijos atstovų nėra mūsų posėdžių salėje, tai tuomet kreipiamės į komiteto narius. Pirmiausia, ponas Parinskiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad Šie 1119 biros pakeitimų labai aiškiai rodo, kad mes kalbame apie nepaprastai svarbius parlamentui Europos Sąjungos piliečiams klausimus, paprastai aktualius klausimus. Dar reikėtų paminėti, kad šiame užimtumo komitete Mes šiuo metu taip pat ir išgyvename tokią egzistencinę krizę, kalbame apie tai, da, kodėl egzistuoja Europos Sąjunga. Taigi tai nėra tiesiog dar vienas toks eilinės pranešimas, kuriame kalbama apie svarbius klausimus. Aš pritariu kolegų būkštavimams, kad tai, kad pateikta tiek daug pakeitimų, gali tapti labai didelę kliūtimi mums siekiant parengti gerą e, pranešimą, pasiekti gerą rezultatą. Todėl labai svarbu būtų aptarti šį pranešimą, šius pakeitimus, tam, kad mes galėtume susitarti dėl to, kokios politikos mums reikėtų, apie kokią politiką reikia kalbėti šiame pranešime. Nenoriu kalbėti ilgai, Bet manau, kad mes turime kalbėti št apie štai kokius dalykus. Apie jo jos beje kalbėjo ir kovo pradžioje paskelbtame komunikate komisija. Konkuren... Tai yra tai, kad konkurencija nėra ne, suderinamas su socialinė apsauga dalykas, kad nereiškia, kad mes turime pasirinkti arba vieną arba kitą. Mes žinome iš patir, savo patirties ES, kad ten, kur veikia da, e, stipri gerovės valstybė, kur yra pagrįsta gera socialinė partnerystė, da, būtent ten dažniausia ekonomika yra konkurencingiausia. Ir reikėtų kalbėti net ir apie socialinės ekonomikos požiūrį, kai pajamos, naujų e, darbo vietų kūrimas, e, ekonominės augimas yra kūrimas siekiant kuo glaudesnių partnerysčių darbo rinkoje. Ir pranešėja, ponia Rodrygės, e, jau kalbėjo savo kalboje ir pranešime apie tai, kad mums reikia surasti naują pusiausvyrą tarp socialinių ir finansinių veiksnių. Tai reiškia, kad reikia tiesiog e, finansiškai vertinti socialinius e, dalykus, bet reikia ieškoti tinkamo finansinės ir socialinės politikos derinio. Tam, kad mes galėtume, nes mums reikia skatinti augimą, tam, kad mes turėtume pakankamai išteklių e, socialiniams klausimams spręsti. Ir Europos semestras turėtų būti peržiūrėtas tam, kad galima būtų viena vertus atsižvelgti į subsidiarumą, arba tiksliau geresnė subsidiarumo ir centralizavimo veiksnių derinį. Subsidarumas yra aktualus visoms valstybėms narėms ir, jo, ir čia e, jis padėtų mums atsižvelgti į valstybių narių ypatumus. Bet reikėtų nepamiršti ir tai, kad reikia turėti aiškę rinkos, stiprios rinkos politikos, kovos su skurdu politiką ir kad reikia kalbėti ir apie kitus rodiklius. Jei mums pavėktų paversti šį pranešimą ir bendrą sutarimą šiais klausimais e, konkrečiais e, pasiūlymais, pasinaudojant tuo, apie ką kalbėjo ponia Rodrygės, e, kad mes turėtume vadinti aktyvų vaidmenį prieš komisiją paskelbent savo dokumentą, tvirtindami šį pranešimą, būtų labai gerai nes e, komisija dėremsis penkių pirmininkų pranešimu. O aš manau, kad mes turėtume kalbėti apie sutartis, e, turime tai reikalauti, kad atsižvelgta į sutarties trečią straipsnį, nes mes suprantame, kad be visų šių pokyčių krizė ES tik tai gilės ir jos mastas tik didės. Vargu ar galiu dar ką nors pasakyti. Dėkoju. Dėkoju, artėjame tai prie šios labai įdomios diskusijos pabaigos. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Taip, aš jau sutraukiu jūsų kalbėtojų sąrašą. Taip, taip, jokių problemų. Panašu, kad daugiau norinčių pasisakyti nėra? Ne? Gerai. Tai tai jums ir suteiksime žodį. Pane Šoidova. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjai už šį pranešimą, kuris beje yra labai įdomus. Bet man atrodo, kad šis pranešimas iš tikrųjų kelia labai daug klausimų. Atsiprašau už tokią savo nuomonę, atsiprašau, kad e, ne viskam pritariu. Iš tikrųjų, mes norime turėti naują socialinių teisų ramstį. Ar iš tikrųjų mes to norime? Ir ar mes iš tikrųjų norime pakeisti socialinės sąlygas? Aš manau, kad e, socialinės sąlygos e, Europos socialinės teisės Europos Sąjungoje priklauso nuo valstybių narių. Europos Sąjungos mastu galima užsimti tik tai šių teisų koordinavimu. Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisų hartijos nuostatų. Pagal šią hartiją ginamos pagrindinės teisės, tai yra ir socialinės teisės, teisės į darbą ir kitos teisės. Ir būtent e, čia ES gali kažką daryti. Pranešėja kalbėjo apie vaiko garantiją. Taip, iš tikrųjų, ES lygmenių mes turime jaunimo garantiją. Ir nereikia dabar keisti dar kartą teisės aktų Mes turime šią jaunimo garantiją ir ji pasiteisins be abejo ten, kur atitinkamų veiksmų imsis vyriausybės. Čia reikėtų kalbėti apie motivaciją ji yra reikalinga tam, kad galima būtų realiai ką nors pakeisti. Aš nenoriu kritikuoti šios iniciatyvos, tiesiog norėčiau pasakyti, kad Mes galime labai ilgai kalbėti apie naujus teisės aktus, kurie bet kuriuo atveju galiausiai priklausys nuo valstybių narių. Jų turinys priklausys nuo valstybių narių. Pirmiausia, valstybės narės turėtų dirbti gerindami savo piliečių gerovę. Tai yra labai svarbu pasakyti. Nepamirškime ir investicijų Reikia taip pat ir skatinti valstybės narės, e, skatinti įmonės, kad jos sudarytų palankesnės sąlygas e, tevams dirbti, motinoms dirbti. Tik tai taip mes galėsime įveikti arba bent jau sumažinti skurdą. O būtent šiuo keliu mums reikia e, žengti tam, kad mes kurtume solidarumu pagrystą Europą. Ir Aš turiu dėja pasakyti, kad aš da, e, suprantu, apie ką Jūs kalbate, bet vis tik skeptiškai vertinu pasiūlymus kurti naujus teisės aktus. Pas Belas, dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau kreiptis į mūsų visus ir priminti mums apie mūsų kolektyvinę atsakomybę, apie kurią turime prisiminti, kai žiūrime tai, kiek patik, pakeitimų yra pateikta. Socialinė padėtis e, iš esmės ES e, nėra vienoda valstybėse narise. Ir reikia pasakyti, kad neligybė didėja, tą stebime beveik e, visur. Ir taip yra dėl įvairių priežasčių. Pirmiausia, struktūrinės priežastis. Ir tos priežastis nėra būdingos tik Europoje. Mes tiesiog matome, kad šiandien ekonominė veikla yra taip organizuojama, kad uh, vis sunkiau žmonėms dirbti vienoje vietoje, bet tam tikrą nustatytą valandų skaičių. Ir tai tiesiog taip yra. Ir apie tai čia, ir čia reikia kalbėti ir apie skaitmeninimą, apie robotiką. Ir mes ateityje turėsime visiškai kitokią, kitokį pasaulį. Ir uh, matome, kad darbo vietų skaičius jau 30 metų mažėja ir būtent dėl to ir didėja ir nedarbas, ir skurdas kai kuriuose valstybėse narėse. Antra, mes turime taip pat pasakyti, kad tai, kad socialinės sistemos yra labai skirtingos, o turime bendrą rinką. Ir todėl ta rinka negali gerai veikti, nes dėl tų skirtumų tai skirtumas yra piknaudžiaujama ir tai neturi ir politinių pasiekmių. Europos Sąjungoje mes matome, kad, kad uh, įmamasi uh, vis didesnio protekcionizmo. Ir šis pranešimas turi dviejopą tikslą. Uh, labai, yra ir labai konkrečių tikslų susijusių su, da, su minimaliu atlyginimu, pažiūrėjau, su minimaliomis būtiniausiamis sąlygomis. Uh, Bet tai turėtų būti ir labai aiškus politinis ženklas. Jie, ar mes, Europos parlamentas, norime iš tikrųjų įrodyti, kad ES gali rūpinti socialiniais klausimais? Pažvelkime tai, kas vyksta. Kai kam atrodo, kad ES iš tikrųjų kelia daugiau problemų piliečiams, nei jų išsprendžia, kad ir tai turės tragiškų pasiekmių padarinių ES. Šiandien mes nekalbame tiesiog apie kažkokį biurokratinį darbą. Ne, mes kalbame apie labai politinės prasmės svarbų darbą. Nes e, mes turime įrodyti, kad taip, ES be abejo turi bendrą rinką, bet tai yra kartu ir Europa, kuri geba apsaugoti savo dirbančiuosius. Dėkoju ir paskutinė mūsų kalbėta diskusija apie bendrins mūsų pranešėją. Rodrygės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Diskusija iš tikrųjų labai įdomi ir dėkoju kolegams už įdomias pastabas. Pirmiausia, aš norėčiau atsakyti į štai tokį klausimą. Ar mums iš tikrųjų Europoje reikia e, socialinių teisų ramščio? Aš manau, kad reikia. Dėl labai paprastos priežasties. Ir jie yra susijusi su Europos integracijos e, priežastimis. Nuo pat pradžių Europos. A, Integracija Euro Europoje buvo grindžiama ne tik noru sukurti bendrą rinką, bet ir siekiu užtikrinti, kad toje rinkoje veiktų aiškus standartai. Ir kad veiktų politika, kuris skatintų kuo geresnė ekonominė ir socialinių reikmių sinergija. Tai nebuvo vien ekonominis uh, projektas. Da, Tai buvo aiškiai e, suvokiama, kai e, buvo patvirtinta bend, e, bendros rinkos iniciatyva ir mes turime šimtus direktyvų. Ir Gal socialiniams, konkrečiai socialiniams klausimams yra skirta mažiau direktyvų, bet jos egzistuoja ir tai yra mūsų socialinė teisė, socialinės teisynas. Mes nieko naujo nekuriame. Vienintelis naujas dalykas e, visame šiame paveiksle tai yra nauji iššūkiai. Ir aš matau, kad iš esmės komitete sutarėma, kad tokie iššūkiai kaip skaitmeninė revoliucija sukuria naujas naują darbo pobūdį, naujas darbo formas visur. Ir mes turime į tai reaguoti, užtikrindami, kad būtų laikomasi visur vienodų sąlygų, būtų užtikrintos vienodos sąlygos visiems. Dėl to mes, manau, galėsime sutarti. Galėsime taip pat sutarti ir dėl būtinybės mažinti socialinę neligybę vaikų skurdas, dirbantieji, kurie nesuregalo sagalų. Šie žmonės yra labai pažeidžiami ir, jie prikl... ir jiems ir reikia minimalių pajamų sistemos. Kartu aš manau, kad mums reikia ir atnaujinti uh, socialinius standartus galiojančius Europoje. Ir komisija tai supranta, tai yra akivaizdu iš jos patikto dokumento. Uh, Ir iš esmės mūsų siūlomas požiūris neįtin skiriasi nuo komisijos pozicijos. Ir baigdama, reaguodama į kolegų pastabas, norėčiau pasakyti, kad mums reikia tokio dokumento, kuri, e, e, kuris būtų e, rimtas toks, kuris būtų vertas ne tik Europos parlamento, bet ir kuri būtų negėda pristatyti Europos vadovų tarybai. Ir jis galės suvaidinti svarbu vaidmenį, kai mes kalbėsime apie tai, kokią kryptimį turėtų žengti toliau Europos Sąjunga. Kai kalbėsime apie naują, naujas gairės Europai. Ir jei tas naujas kelio, da, kelio gairių planas da, savo sudėtyje neturės to socialinių teisų ramščių, bus tikrai labai gaila. Mes, mes nepateisinsime piliečių lūkesčių. Todėl aš manau, kad reikia pasakyti, mes suprantame, kad reikia atnaujinti socialinius standartus ir taip pat reikia derinti socialinį valdysiną su ekonomikos e, valdymu. Mums reikia atkurti pusiausvirą. Reikia uh, sugrįžti prie Europos integracijos ištakų. Ir aš manau, kad mūsų pranešimas gali padėti mums žengti būtent šią linkmę. Jau surengėme pirmosios šešėlinių pranešėjų susitikimus. Turime labai įtemptą darbo tvarkaraštį. Ir aš Nebijoju, kad kolegos padės man padaryti viską, kad mes galėtume patobulinti šį pranešimą ir kuo geresnė versija pristatyti gruodžio mėnesį komitetui. Jei aš gerai suprantu, bus laikomasi darbo tvarkaraščio, ar ne? Tai reiškia, kad šis pranešimas bus tvirtinamas užimtumo komitete gruodžio mėnesį. Teisingai? Gerai. E. Kągi dėkoju. O dabar, nedelsdami judėkime į priekį ir nuo socialinių klausimų pereisime prie verslo aspektų norėčiau pasveikinti Augusto Lopes Klaros. Jis yra visuotinių rodiklių grupės direktorius. Ir šis klausimas yra susijęs su mūsų komiteto narių kelionė į Vašingtoną pavasarį. E, greičiausiai kelionė vyks balandžio mėnesį. Todėl e, tikrai norime išgirsti tai, ką E, Augusto papasakos apie Pasaulio banko grupės 17 metų ataskaitą pavadintą Verslas. Tad žodis jums. Na, galbūt dar 30 sekundžių duokime kolegoms, kurie nori išeiti iš salės. O dabar jau ir beveik galime pradėti. Ačiū, ponė pirmininkė. E, komiteto nariai, labai džiaugiuosi galėdama šiandieną būti čia ir pristatysiu mm, verslo ataskaitos rezultatus. E, ten bus kalbama apie 17 metus ir, kaip jūs žinote, Pasaulio bankas pastaruosius 14 metų jau dalyvauja e, rengiant tam tikrus rodiklius, kurie padeda įvertinti skirtingus verslo aplinkos aspektus. Ir mes, e, banko atstovai, manome, jog tai yra labai svarbu, kalbant apie valstybės skolos mažinimą, ekonominį klėstėjimą, taip pat e, kalbant apie pajamų neligybę. Reikia sukurti tokią aplinką verslo atstovams, kuri būtų draugiška, kad taip pat reikia užtikrinti, kad joje nebūtų perteklinio reglamentavimo, nereikalingų biurokratinių kliučių. Ir Per pastaruosius keletą metų nekarta buvo skeltos tokios ataskaitos, e, juose būna 11 rodiklių, kurie apibūdina verslo aplinką. Ir jeigu norite sužinoti, kiek, pavyzdžiui, e, laiko reikia vienoje ar kitoje šalyje įsteigti nedidelę įmonę, tad yra ir toks rodiklis, kuris gali padėti jums tai sužinoti ir galėtumėte sužinoti, kiek laiko, kiek e, išlaidų reikėtų steigiant tokią įmonę. Arba jeigu, pavyzdžiui, norėtumėte sužinoti, e, kaip funkcionuoja sutarčių sudarimas. E, tai tam taip pat yra skirtas specialus rodiklis, taip pat yra ir informacijos apie nemokumo aspektus, apie tarp valstybinę prekybą ar tarptautinę prekybą, apie importą, eksportą ir taip toliau. Ir prieš pereidamas prie pagrindinių išvadų norėčiau dar trumpai paminėti, kad šiemet mes e, tokį itin e, svarbų naują e, elementą įvedėme. Ir norėčiau trumpai paminėti, kas tai yra. Pasaulio bankė, tame skyriuje, kuriame aš dirbau, jau keliarius metus itin domimės moterimis verslininkimis, e, taip pat moterimis, kurios dirba teisės rytyje, e, domimės, kokie e, ribojimai yra taikomi moterų atžvilgių, pavyzdžiui, tai yra numatyta konstitucijoje, civilinėje teisėje ir panašiai. Ir jau turime nemažai informacijos, žinome, kad kai kuriuose šalise dėl tų teisinių ribojimų moteriai pradėti verslą yra daug sudėtingiau nei vyrui. Pavyzdžiui, jai gali tekti gauti vyro sutikimą ir panašiai. E, gali nutikti ir taip, kad e, bus sudėtinga gauti nacionalinę, nacionalinę tapatybės kortelę moteriai. Ir per pastarosius keletą metų e, tas faktas mus e, vertė jaustis nepatogiai. Nepatogiai jautėmės ir todėl, kad dėje e, verslo aplinkos rodikliai neapėmė būtent šios plotmės. Taip, verslo sritis yra įtin plati. Šiemet analizavome 190 šalių, į sąrašą įtraukėme Somalį. Tad yra renkami duomenys apie įtin daug šalių. O dabar įtraukėme ir tą lyčių aspektą į e, verslo, verslo rodiklių sąrašą ir e, kalbame būtent apie verslo pradėjimą, verslo įregistravimą, kitus aspektus. Tad džiugu, kad būtent šiuose rodikliuose, šiuose indikatoriuose dabar atsižvelgiama ir į lyčių aspektą. Iš viso 38 e, e, šalis pakeitė savo poziciją e, šalių išdėstymę, kalbant apie tą lyčių aspektą. Ir daugiausia, matote, tų šalių yra Afrikos žemynė, taip pat Pietričio Azijoje ir Pietų Amerikoje ir panašiai būtent šio, šio, šiuose pasaulio vietose esančiom šalims bei jų vietai e, sąraše darė įtaką to lyčių aspekto įtraukimas į rodiklius, kurie yra vertinami. Kalbant apie moteris verslininkės, visi žinome, kad jos susiduria su įvairiausiais e, ribojimais, kliūtimis, kurdamos savo verslą, jį plėtodamos. Ir dabar, kaip jau minėjau, E, verslo vertinimo rodikliai apims nemažai tų ribojimų ir bus galima įvertinti situaciją vienoje ar kitoje šalyje. Dabar norėčiau parodyti, kokie rezultatai yra, kalbant apie šiemet atliktą ataskaitą. Tai yra 50 šalių, e, kurios užėmė aukščiausias pozicijas sąraše. Naujoji Zelandija yra pirmoje vietoje, jie aplenkė Singapūrą. Tai nereiškia, kad Singapūras e, dabar demonstruoja prastesnius rodiklius. Ne tiesiog Naujoji Zelandija mm, gana sparčiai šoktelėjo į priekį, tačiau Singapūrė situacija taip pat nepablogėjo. Nemažai čia yra ir ES valstybių narių. E, top dešimtukė yra Švedija, Junktinė karalystė, Danija. Ir tai yra to šalis, kuriuose yra mm, palanki aplinka verslui, bent jau pagal tuos rodiklius, kuriuos mes vertiname. Uh, Turiu pasakyti, kad šie metai mums buvo itin sėkmingi, kalbant apie tas reformas, kurios buvo atliktos. Jos buvo atliktos e, to metinio reformų ciklo metu. Ir iš viso e, buvo atlikta 283 reformos, tai yra e, reformos, kurios buvo atliktas 137 šalise. Ir štai matote mm, Afrikos žemyną ir 27 procentus tame apskritime. Tad e, Afrikos žemynė yra tikrai nemažai um, valstybių, kurios įgyvendino tas reformas ir džiugus, kad e, pasiekta tokių gerų rezultatų. Netrukus pademonstruosiu ir kitų skaidrių iliustruojančių šį pavyzdį. Turiu pasakyti, kad prieš 10 metų tai buvo tik 35 procentai ir dabar tas skaičius padvigubėjo, kalbant apie Sapsaharo šalis. Ir mums pasaulio bankė tai yra labai svarbus rezultatas, nes tai yra tas pasaulio regionas, kuriame vis dar sunkiausia pradėti verslą ir jį plėtoti. Čia matote kokios pažangos pasiekė pasaulio regionai ir matote, kad Europa, e, Centrinės Azijos šalyje, šalis yra būtent e, tie pasaulio regionai, kurie pasiekė daugiausia pažangos per pastaruosius 14 e, metų. Ir turbūt jums kyla klausimų, kodėl šiam regionui sekasi taip gerai. Visi regionai pasiekia pažangos, tačiau Kalbant apie e, Centrinė ir Rytų Europą, taip pat apie Centrinę Aziją, e, čia matomas didžiausias augimas. Ir kalbant apie šį pavyzdį, norėčiau e, papasakoti vieną istoriją. Dauguma tų šalių, kurios pasiekė neblogos pažangos per pastaruosius metus, pavyzdžiui, Lenkija, Baltijos, jūros valstybės, Čekijos Respublika, Slovenija yra tos šalis, kurios jau daug metų, turbūt netgi 20 metų, uh, iš eilės išgyvena tą tokią fazę susijusią su institucinėmis, ekonominėmis reformomis. Dauguma jų be abejo buvo pradėta prieš stojant į Europos Sąjungą 2004 metais, na, o nuo 2004 e, įvyko tam tikras prioritetų pasikeitimas. Pavyzdžiui, Lenkija, Latvija, Estija, Čekijos Respublika, Lietuva e, turėjo tęsti tą reformų kelią, turėjo ir toliau jo žengti, nes e, norėjo sėkmingai konkuruoti su Vokietija, Švedija, kitomis e, e daug pasiekusiamis ES valstybėmis narėmis. Ir tos teigiamos reformos buvo vykdomos, tai davė teigiamų rezultatų. O kalbant apie Centrinę Aziją, pavyzdžiui, e, Kazakstaną, e, jis tikrai pasiekė puikių rezultatų, tačiau ten galbūt paskatos buvo kitokios nei ES valstybėse narėse. Norėčiau pademonstruoti dar porą skaidrių, kurios e, labai įdomiai pademonstruoja, kokia situacija yra kalbant apie su verslo aplinka susijusius renkamus duomenis. Pavyzdžiui, 2005 metais reikėdavo 20 mm, dienų pradėti verslui ir 40 dienoje šalyje buvo sudarytos tokios e, palankios sąlygos. Dauguma jų buvo aukštų pajamų šalis, e, pavyzdžiui, Šiaurės Amerikoje ar Centrinėje Europoje. O dabar 2016 metais e, buvo analizuota, analizuoti duomenys ir išsiaiškinta, kad daugiau nei tris kart padaugėjo tokių šalių skaičius. Tai yra tokios šalis, kuriuose galima verslą pradėti mažiau nei per 20 dienų. Ir čia ir žemėlapiuose taip pat tai yra pavaizduota. Matote, kad e, daug pažangos buvo pasiekta besivystančiose šalise. Jeigu Afrikoje, pavyzdžiui, 2005 buvo tik trys tokios šalis, dabar jų jau yra mm, be ne dešimt kartų daugiau. O įmonės įsteigimas yra labai svarbus elementas, tai yra labai svarbus žingsnis ir turime įtin daug duomenių, duomenų, kurie rodo, kad jeigu sunku pradėti verslą šalyje dėl to, kad korupcija didelė ar daug formalumų ir pati reguliavimo sistema tokia atgrasanti yra tokiu atveju jauni žmonės turintis kažkokių idėjų, minčių, jie tiesiog e, nusprendžia imtis kažko kito arba paprasčiausiai migruoti ir e, išvykti į šalį, kuri yra palankesnė asmenį norinčiam įsteigti verslą. O čia matote lenteles, kurios rodo, kaip dramatiškai keičiasi situacija. Ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į viršuje kairėje esančią lentelę. Čia matote, kiek laiko reikia pradėti verslą. Ir galite matyti, kad, pavyzdžiui, 2005 metais Ir čia raudona linija buvo pažymėtos tos šalis, E, kuriuose sunkiausia buvo pradėti verslą, o e, žydra linija pažymėtos priešingai tos šalis, kurios demonstravo geriausius rezultatus ir uh, E, matote, koks yra skirtumas 113 ir 208 dienos. O per pastaruosius 10 metų tas didžiulis skirtumas itin sumažėjo. 2005 metais 87 dienų skirtumas buvo. O dabar, kalbant apie geriausius rezultatus ir blogiausius rezultatus demonstruojančias šalis, tas skaičius itin sumažėjo. Skirtumas yra tik 43. Ir panaši situacija yra stebima, kalbant ir apie kitus rodiklius, nes tos e, labiausiai atsiliekančios šalis po truputėlį vejasi e, pirmūnus ir e, taiko reikalingas politikos kryptis, todėl tai padeda sparčiai keisti situaciją. Tai tikrai mus įkvepia, juk Pasaulio bankas m, mm, tikrai daug dėmesio skiria konvergencijai ir labai džiugu, kad tokiose šalise kaip Afrika ar, pavyzdžiui, m, mm, E, Pietų Aziją, Pietų Ameriką ir taip toliau. Iki šioliai ten būdavo daug sunkumų norint e, pradėti verslą, jį plėtoti, daug ribojimų buvo. Dabar situacija tikrai keičiasi į gerą ir keičiasi gana sparčiai. Neretai klausiama, ar yra indikatorius, e, ar rodiklis, kuris apibūdintų korupcijos lygį. Visi supranta, kad korupcija yra didžiulė kliūtis privataus sektoriaus plėtojimuisi. Pla verslininkams. Ir jie be abejo visi norėtų e, vykdyti savo veiklą tokioje atviroje, nekorumpuotoje aplinkoje. Tačiau ne, tokio specialaus e, rodiklio skirto korupcijai neturime. Vis dėlto e, žvelgiama į korupcijos suvokimo indeksą, kurį pateikė Transparency International organizacija. Ir lyginame tai su mūsų rezultatais ir be abejo yra tokių šalių, kuriuose verslą vykdyti lengva, tai yra tos šalis, kuriuose yra mažesnis korupcijos lygis ir atvirkščiai. Jeigu yra daug biurokratijos, daug kliučių susijusių su verslo įsteigimu, tada uh, Verslo atstovai be abejo ieško kelių, kaip visą tai apeiti ir kyšių davimas yra vienas iš tų būdų, nes tai padeda mm, palengvinti verslo įsteigimo procesus ir pareigūnų papirkinėjimas be abejo yra neteisėtas dalykas, tačiau dėja neretai naudojamas. Dabar kalbant apie pajamų pasiskirstimą, E, kalbant apie geresnę verslo aplinką, ar tai pagerina ir pajamų pasiskirstimą? Kalbant apie tą darbą, kurį atliekame, e, kalbant apie lyčių aspektą, e, pastebėjome, kad tos šalis, kurios suteikia daugiau paskatų moterims prisijungti prie darbo rinkos, yra būtent tos šalis, kurios E, padeda mažinti neligybę ir visuomenėje, jos įgalina pusę savo e, visuomenės gyventojų geriau uždirbti, taip pat tapti lygiai teisėmis rinkos dalyvėmis. Ir šiemet analizavome tuos, e, su tuo susijusius rodiklius ir panašų ryšį pastebėjome. Ir kalbant apie mm, pajamų pasiskirstimą. Nes tai yra tam tikras įgalinimas, kuris uh, E, padeda kurti draugišką verslui aplinką, skatinti jaunus verslininkus, moteris teikti savo verslą, nes paprastai būtent tie asmenys gauna mažesnės pajamas, tačiau jie turi e, didelių lūkesčių susijusių su prisijungimu prie darbo rinkos ir savo gerovės kūrimo. Ir paskutinė mano skaidrė. Norėčiau, kad dar liktų šiek tiek laiko padiskutuoti apie jums rūpimus klausimus. Ir šioje skaidrėje galite matyti, kad ES valstybės narės yra praktiškai tame e, e, geriausių, geriausius rezultatus demonstruojančių ekonomikų sąraše, top 50. -tuke. Be abejo, Singapūras, e, Naujoji Zelandija nėra ES valstybės narės, tačiau toliau matome Daniją, Junktinę karalystę, Švediją, Estiją, Suomiją, Latviją, Vokietiją, Airiją, Austriją. Jos patenka į geriausiųjų dvidešimtuką. Tai tikrai ES demonstruoja gerus rezultatus, tai tikrai nestebina, juk privatusis sektorius čia yra itin gerai išplėtotas. Buvo e, rasta tikrai protingų kompromisų tarp verslo atstovų reikalavimų ir vyriausybių e, nustatomų taisyklių. Turbūt čia ir sustosiu, nes pasakiau viską, ką norėjau. Ačiū. Dėkoju už tokį įdomų pristatymą. Manau, kad dauguma E, mūsų džiaugiasi tuo, kad tiek daug ES valstybių narių pateko į sąrašą, į tą aukščiausiai 50-uką. Tačiau aš pats turiu keletą klausimų, dar žiūriu, ar kolegos norėtų kažko paklausti. Pane Makintar, ir galbūt nuo jūsų pradėsime. Ačiū pirmininkė, pranešimas tikrai įdomus. tiek daug informacijos ir ją reikėtų atidžiau išnagrinėti. Sakyčiau, kad e, verslas ir galimybė jau užsiimti nėra pakankamai pripažinta. Ir tinkamiausias būdas žmonės ištraukti iš skurdo yra darbo suteikimas. Daugeliu atveju mes žinome, kad 85 procentai naujų darbo vietų sukūriama smulkaus verslo. Ir tai tikrai yra labai smulkus vertas, verslas, kuomet atskiri asmenys sukuria naujas darbo vietas, išranda verslą ir tai tikrai paskatinantis rezultatai ir tą reikėtų ir toliau remti. Man taip pat buvo įdomu sužinoti tuos ekonomikos e, rodiklius, taip pat e, apie tai, kad e, vis mažesnis reglamentavimas prisideda prie palankesnių verslo kūrimo sąlygų. Ir džiugu, kad ES valstybės patenka į sąrašo patį viršų. Tačiau nepaisant to, reikia pabrėžti verslui palankių įstatymų svarbą. Ir tai nėra pakankamai pabrėžta. Net ir mano šalyje yra tokių įstatymų, kurie dėja yra kliūtis verslui kurti. Reikia ieškoti pusiausvyros e, tarp to, kaip apsaugoti darbuotojus, užtikrint jų saugą ir sveikatą ir taip pat e, nepažeisti, pavyzdžiui, sukčiavimo įstatymų, bet antra vertus turime suteikti daugiau galimybių žmonėms užsimti verslu. Pamenu, prieš keletą metų šiam komitetui dariau pranešimą apie tai, kaip PS galėtų sukurti draugišką aplinką verslui kurti. Ir net tuo metu mes e, matėme, kad Europoje tikrai verslo kūrimą, kūrimui skiriamas e, laikas yra labai nevienodas valstybėse. Geriausiu atveju tai buvo keturios dienos, bet kitas įk, e, kitose valstybėse vėl įmonę sukurti trunka 40 dienų. Tikrai mes negalime sudėti rank, sėdėti rankų sudėję, nes dar reikia padaryti nemažai darbo. Todėl jūsų ta visa informacija mums labai įdomi, ypač apie moteris. Vėlgi, jeigu moteriams bus e, suteikiamos nevienodos galimybės, kaip Pietų Afrikoje arba artimuosiuose rytuose, tai akivaizdu, kad rezultatų nepasieksime, nes moterims šiuose regionuose sunku kurti įmonės. Todėl man kyla klausimas, ar yra kažkokių pastebėjimų apie tas šalis, ką konkrečiai reikėtų keisti. Ar galime rasti kokiu nors paralelių tarp tų valstybių ir ES galiojančio pribojimo. Dėkoju. Manau, kad Lopesas Klarusas galėtų iš karto atsakyti, o paskui išklausysime kitų klausimų. Ačiū už komentarą ir klausimą. Jūs teisi, net ir Europos Sąjungoje tikrai daug nevienodumo, kaip nevienodi rezultatai, kai kalbame apie tos indikatorius. Prieš keletą metų į mus kreipėsi Švedijos vyriausybė ir pateikė labai įdomų pasiūlymą. Aš noriu pasidalinti juo su jumis, nes jūsų mintis apie aukšto uh, uždarbio šalis yra te teisingos ta prasme, kad reikia dar kai ką pagerinti. Švedė, pavyzdžiui, tikrai pasiekus yra gerų rezultatų, bet kalbantis su verslu, paaiškėjo, kad yra tiek daug įvairiausių kliūčių, griežtų reikalavimų, ypač net tokiuose srityse, kurios nesusijusios su verslu, pavyzdžiui, švietimu, švietimo srityje arba kvalifikacijų srityje. Akivaizdu, kad e, tai neprisideda prie sėkmingesnio verslo. Taip, pastaruoju metu švietimo indikatoriai nėra integruoti į agreguotus indikatorius. Ir būtent Švedijos ministrė kaip tik pastebėjo, kad e, yra tam tikrų problemų šioje srityje. Taigi Švedijos ministrė paprašė iš mūsų atlikti studiją ir mm, paaiškinti, kaip mes galėtume, kaip Švedija galėtų pagerinti e, situaciją. Juk tiek Švedija, tiek, tiek Naujojo Zelandija, tiek Singapūras, kurie yra sąrašo viršuje, irgi turi erdvės pažangai. Dabar dėl moterų. Mūsų duomenys pateikia tikrai aiškios informacijos, su kokiomis kliūtimis susiduria moteris. Kliūtimis darbo rinkoje, galimybė gauti kreditą, kreiptis į teismą ir panašiai. Mes nagrinėjame 47 įvairias priemonės, teisinės priemonės ir 2015 m. studiją mes padarėme išvada, kad iš 47 valstybių, 137 valstybių yra tik tai 18 šalių, kuriuose e, e, yra nedaug apribojimų moteriams. O 155 valstybėse yra daug apribojimų. Pavyzdžiui, Irane yra 27 apribojimai, kuriuos galite rasti įstatymuose, konstitucijose, civiliniai teisėje arba šeimos teisėje. E, ir tie apribojimai neleidžia moterims dalyvauti vienodomis teisėmis kaip vyrai ekonomikoje arba verslo kūrime. Ką galime padaryti? Na, paaiškinsiu, ką mes galime padaryti. Iš tiesų mes, kaip Pasaulio banko grupė, pateikėme tos duomenus ir iš 177 valstybių, trijų valstybių mes identifikuojame tas šalis, kuriuose yra daug apribojimų. Ir mes e, tarptautinėje bendruomenėje pateikėme daug informacijos, į kurią atsižvelgia valstybės. Pavyzdžiui, per pastarasias dvi valstybės mm, narės. Iš tai 66 valstybės pradėjo įgyvendinti e, daug reformų būtent po mūsų informacijos pateikimo. Taigi šalis kreipiasi į mus ir prašo mūsų pagalbos. Pasiūlykite, kaip pakeisti civilinį kodeksą arba pašalinti tuos apribojimus, kurie yra tiesiog praeities palikimas. Ironiška, kad kai kuriuose valstybėse, pavyzdžiui, Afrikoje, civilinis kodeksas yra tiesiog paprasta e, kelių šimtmečių Prancūzijos civilinio kodekso kopija ir daugelis e, apribojimų Prancūzija jau senų senovėje atšaukti ir panaikinti, tuo tarpu e, yra palikti ir galioja buvusiose kolonijose. Tai ką, ką reikia daryti, reikia uh, E, tiesiog atsisakyti tų ekonominė prasme nereikalingų apribojimų, kurios varžo konkurencingumą ir sukuria daug kliūčių šalių gyventojams, kurie galėtų laisvai prisidėti prie šalies gerovės kūrimo. Dėkuoju toliau ponas Pirinski. Dėkuoju Norėčiau užduoti štai tokį klausimą. Tie indikatoriai, pagal kuriuos jūs skirstote valstybės, mano supratimu, tikriausiai susijęs su verslo kūrimo procesu. Ir čia paprastai bandoma įvertinti, ar lengva yra sukurti naują įmonę ir vykdyti veiklą. Ar jūs nemanote, kad toks požiūris yra vienpusiškas? Nes e, tiesiog jūs esate šiek tiek apriboti to rezultato, pasiekti gerų rezultatų, tai yra sukurti įmonę, lengvai sukurti įmonę. Pavyzdžiui, norėčiau sužinoti, kaip jūs paaiškintumėte, kad tiek daug aktyvios darbo jėgos iš mūsų šalių iš rytų Europos šalių emigruoja į vakarų Europą. Nes e, visoje Europoje dėl to kilo nemažų bėdų. Iš dalies e, didžioji problemų e, dalis ir nulėmė Britanijos referendumo rezultatus. Taigi socialinis dempingas, darbuotojų komandiravimas, dėl kurio mes čia parlamente taip pat diskutuojama, yra susijusios su vyrų, moterų ryštų emigruoti iš rytų Europos ir centrinės Europos. Jūs minėjote, kad aukštesnės pozicijas užimančios valstybės neturi tokių didelių skirtumų tarp darbo užmokesčio. Bet atrodo, kad duomenys yra prieštaringi, nes, e, pavyzdžiui, rytų Europos valstybėse moterų užimtumas yra net didesnis nei Švedijoje ar kitose valstybėse. Todėl mano klausimas yra dėl tų jūsų indikatorių, rodiklių, parametrų, ar jūs galite plačiai įvertinti, kaip lengva kurti verslą ir ar nevertėtų žvelgti tikrai plačiau ir taip pat žiūrėti į kitokius rezultatus, nes tas, pavyzdžiui, vers įmonės kūrimo lengvumas nebūtinai gali atnešti pagėdatinų rezultatų. Nes dažnai, pavyzdžiui, gaunamas pelnas ar pajamos, pajamos keliauja į offshore'inės sąskaitas ir tai neprisideda prie tvarių ekonomikos tikslų siekimo. Kaip jūs vertintumėte tokias mintis? Ačiū. Daunokite, kad kalbėjau per ilgai nieko baisaus. Man atrodo, kad jūs uždavėte ne vieną klausimą, bet prelegentas tikrai jūs atsakys. Dėkoju. Norėčiau pakomentuoti jūsų užduotus klausimus. Pirmiausia, norėčiau štai ką pasakyti. Tikrai daug svarbių faktorių lemia e, gerovę ir plėtrą. Mes niekad nesakėme, kad verslas yra būtent tas vaistas, kuris apima visus, įsprendžia visas bėdas. Mes, pavyzdžiui, nenagrinėjame makroekonomikos aplinkos, tai yra fiskalinės politikos, viešųjų finansų tvarumo, viso makroekonominių rodiklių nenagrinėjame, neapimame jų. Prieš 8-9 metus Islandija išgyveno mm, finansinę krizę, bankų bankrotai ir kita, bet nepaisant to verslo kūrimo aplinka buvo palanki. Ir dėl to mes neatsižvelgėme į tuos makroekonominius rodiklius. Tai tuo noriu pasakyti, kad visų problemų nepaaiškinsime verslo indikatoriais. Ir jūs taip pat paminėjote ir migraciją. Mes pasaulio bankę migraciją vertiname skirtingais požiūriais pagal pajamas tenkančias gyventojui. Galime lyginti įvairias e, valstybės, Švediją, Vokietiją ir e, gaunama uždarbį ir todėl nenustabu, kad žmonės nori emigruoti į tas valstybės. Ir panašus procesai vyksta ES. Darbo jėga laisvai gali judėti ir todėl valstybės, kurios e, yra rytuose ir gauna, turi mažesnį darbo užmokestį, akivaizdžiai nori migruoti į vakarinę Europos dalį. Tai nereiškia, kad, pavyzdžiui, Lenkijoje, Čekijoje ar kitose rytų Europos valstybėse buvo padaryta nemažai pažangos ir sukurta verslui palankia aplinka, Todėl atsakydamas šių klausimą aš pasakyčiau taip, kad jeigu nebūtų padaryta tokios pažangos, kaip, pavyzdžiui, Čekijos Respublika ar Baltijos valstybėse, tai tuomet emigracija galbūt būtų buvusi net didesnė. Bet reikia konstatuoti, kad centrinėje rytų Europoje verslo sąlygos yra geros, arba bent jau geresnės nei prieš 20 metų. Ir tai e, žmonėms net sumažino norą emigruoti. Ir e, nemažai piliečių net nori plėtoti savo verslą savo gimtinėje, o ne kažkur emigracijos Švedijoje ir Vokietijoje. Taigi mes nagrinėjome, kaip e, makroekonomikos rodikliai dera su kitais kintamaisiais. Ar, pavyzdžiui, valstybėse, kuriuose lengva kurti verslą, yra inovatyvesnis. Ar taip pat dėl to greičiau auga e, gyventojų ten, tenkančios pajamos. Bet tai čia, aišku, yra tik tai tokie mūsų bandymai. E, nes, pavyzdžiui, per pastarosius metus e, Graikijoje verslo kūrimo sąlygos pagerėjo, nes vyriausybė ėmėsi tam tikrų priemonių, bet yra ir kiti faktoriai e, - fiskalinis tvarumas ir e, kitos priemonės, kurios buvo pagerintos Europoje, bet verslas nepadidėjo, nepagerėjo. Todėl ta koreliacija nebūtinai yra automatinė. Žinoma, verslo indikatoriai taip pat koreliuoja su e, investicijų pritraukimu į valstybę ir pajamų tenkančių gyventojų augimu. Tai yra akivaizdu. Ačiū. Ir tikriausiai mes jau artėsime prie šios diskusijos pabaigos. Turiu dar vieną klausimą pats, kurį norėčiau Jums užduoti. Štai e, turime įdomius duomenys. 18 ES valstybių atliko 33 reformas. Bet nepaslaptis, kad noras atlikti reformas Europos valstybėse yra nevienodas. Ir štai dabar vyksta diskusijos, kaip apskritai reformuoti Europos Sąjungą. Tai gal jūs galėtumėt pakomentuoti tuos skirtumus tarp valstybių narių. Ar jūs išvelgėte nevienodumų tarp to, kaip reformos atliekamos pietų ir e, šiaurės Europoje. Na, mes pastebėjome, rengdami tuos verslo rodiklius per pastarosius 15 metų yra tas, kad labai dažnai, kad kokio, kokio nors pobūdžio krizės paspartina reformas. Tas išriškėjo 2008-2009 metais, ypač po globalinės finansinės krizės. Akivaizdu, kad reformų pagreitis paspartėjo. Tai yra tarsi atsakas e, kriziai išspręsti pagerin, e, verslo sąlygų pagerinimas. Manyčiau, kad Europoje, ypač pietų Europoje, Ispanijoje, Italijoje, Portugalijoje, tam tikrą prasme ir Kipre per pastaruosius metus po krizės atsirado tas suvokimas, kad vienas iš būdų išsi, išlipti iš tos valstybės skolos krizės, žinoma, buvo ne tik pasinaudoti intervencinėmis priemonėmis, bet ir e, padidinti ekonomikos augimą. Ir jeigu jūsų ekonomika auga greičiau, akivaizdu, kad ir skola turėtų mažėti. O kaipgi paspartinti tą ekonomikos augimą, ogi būtent sukuriant draugiškesnę aplinką privačiam sektoriui, verslui, kad būtų lengviau kurti įmonės, kad būtų lengviau sudaryti sandorius, dereglamentuoti ekonomiką. Ir tiek Ispanija, tiek Italija, galiausiai ir Graikija pripažino, kad jie galėjo padaryti daugiau bet nepaisant to buvo pasiekta nemažų rezultatų. Ir, pavyzdžiui, Ispanijoje mūsų e, rezultatai rodo, kad kurti verslą yra lengviau nei prieš penkerius metus. Ir taigi verslo aplinka buvo sukurta gerokai palankesnė. Tai tokia yra pietų Europos valstybių padėtis. Dėkoju. Ar bus kitų klausimų? Ne, panašu, kad ne. Na kągi, Dėkoju Jums, ponė Lopes, tikrai malonu buvo su jumis pabendrauti. Bet to ir skaičiai suteikė mums peno pamastymams ir nebejoju, kad mes nekartą dar prisiminsime ir panaudosime jūsų pateiktus skaičius. Taigi labai dėkoju Jums. Na kągi dabar galime baigti šį posėdį ir iki pasimatymo rytoj.